Chers collègues, nous ouvrons la séance. Euh, je vous présente tout d'abord les excuses du président. Mėly kolegos, pradėkime posėdį. Visų pirma, noriu atsiprašyti už pirmininką Albertinį, kuris negali šiandien dalyvauti posėdėje. Ir iš karto m, mm, siūlau uh, išsakyti pastabas dėl darbotvarkės projekto. Jei pastabų neturite, tai tada iš karto perėsime prie antro darbotvarkės punkto. Uh, trečio darbos varkės punkto, tai yra pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Islandijos. Apie 20 pakeitimų turime pateiktų kolegų dėl šio pranešimo, kurį parengė Kristijan Prėda. Ponas Prėda, štai jisai. Taigi jums iš karto žodis. Uh, Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu rumuniškai. Prima discuție pe care am avut-o în cadrul comitetului referitoare la acest raport pe 10 februarie, există două. Komitete vyko diskusijos dėl šio pranešimo vasario 10 dieną. Yra du svarbus pasikeitimai nuo to laiko. Visų pirma, Islandijos sprendimas SEF e, sutarimą pateikti referendumui, kuris bus surengtas balandžio 9 dieną. Atsižvelgiant į šią situaciją pateikiu žodinį pakeitimą teksto dešimtam punktui ir perskaitysiu dabar šį pakeitimą. Islandijos parlamentas 2011 e, e, rugsėjo mėnesį priėmė sprendimą dėl pažeidimo procedūros, kuri buvo pradėta 2010 gegužė 26 dieną dėl EFTAS priežiūros agentūros dėl Islandijos. Aš manau, kad labai svarbu yra pridurti, jog visuomenės apklausos rodo teigiamą požiūrį e, daugumos Islandijos gyventojų į šį um, susitarimą. Taigi, manoma, jog balandžio 9 dieną dauguma balsos už referendume. Toliau antras dalykas yra dėrybose dėl ES, Norvegijos, Islandijos ir Farerų salų. Mm, nepavyko susitarti dėl uh, bendrų paprastų savo ryžių išteklių valdymo. Kalbant apie bendrą paprastų saurydžių išteklių valdymą, reikia toliau išlaikyti pažangą siekiant susitarimo, ypač tam, kad būtų susitarta dėl ilgalaikio tvaraus plano, kaip pasidalyti kvotomis. Tai tokia būtų Toks būtų žodinio pakeitimo tekstas. Kalbant apie kolegų pateiktus pakeitimus, aš noriu pasakyti, kad daugumą jų remiu. Nes manau, kad jie naudingai papildo mūsų tekstą. Tačiau su kai kuriais pakeitimais negalėčiau sutikti. Visų pirma, pirmas pakeitimas. Tai yra mm, pana Tarant ir ponios Argentinį pateiktas pakeitimas dėl žiniasklaidos, dėl informacijos. Manau, kad tai nėra visiškai susijęs su, tiesiogiai susijęs su stojimo dėrybomis ir toliau antras pakeitimas. Aš irgi nemanau, kad tai yra svarbu. Dėl Islandijos antras pakeitimas, kurį pateikė ponas Dėva. Man atrodo, kad neturėtumėm baimintis, jog dėl ISF Islandija pernelyg skubotai atliko tyrimą. Man atrodo, kad tikrai Islandija skiria pakankamai laiko, kad mm, specialioji tarnyba atliktų visą tyrimą, tyrimos komisija, kad galėtų atlikti tyrimą iki galo, išanalizuojant visą bankų sistemos žlugimo procesą. 2008 metais. Turiu pasakyti, kad dabar um, tyrimas dėl buvusio ministro pirmininko darbo vyksta normaliai dėl dešimto pakeitimo. Čia eina kalba apie Europos žuvininkystės fondą. Man atrodo, pernelik anksti dar būtų šiuo metu kalbėti apie šį pakeitimą, šį klausimą, kadangi dėrybų skyrius dėl žuvininkystės dar net netidarytas. Mes nenorėtumėm dabar paremti tokią mintį, kad Islandijos reikėtų, Islandijos reikėtų neįtraukti į bendrijos teisyną. Kol kas per anksti kalbėti šis apie šį klausimą. Dar vienas dalykas noriu atmesti kai kurios pakeitimus, kuriais prašoma iš dalies arba visiškai mm, išbraukti tos nuostas, kuriuose kalbama apie Islandijos ir ES visuomenės nuomonę dėl Islandijos stojimo. Aš negaliu sutikti su tokiais pakeitimais, nes manau, kad visi punktai, kuriuose kalbama apie visuomenės nuomonę, yra labai svarbus. Manau, neklysiu sakydamas, kad visuomenės nuomonė yra labai svarbus politinis aspektas, kai eina kalba apie Islandijos stojimą į Europos Sąjungą. Kaip Europos parlamento nariai mes negalime iš savęs atimti teisę išdėsti aiškę poziciją šiuo klausimu, ypač dėl to, kad paskutinėme Eurobarometrė yra pasakyta, kad 57 procentai Islandijos gyventojų pasitikė Europos parlamentu ir tik tai 28 procentai pasitikė Islandijos parlamentu sakyčiau, kad mūsų situacija yra puikiai. Ačiū. Monsieur Watson. Ponas Watsonas. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti pranešėją, parengus šį pranešimą ir mums pristačius pranešėjas yra iš šalies, kuri nutolusi nuo Islandijos toli, kiek tik galima nutolti nuo Islandijos Europos Sąjungoje, tačiau atrodo, jis supranta visus iššūkius, kurie kyla tai šaliai. Šiame pranešime nieko nėra, kam prieštarautų liberalų frakcija. Mes pateiksime keletą pakeitimų dėl e, formuluočių, bet apskritai pranešimo krypčiai pritarėme. Mums atrodo, kad čia svarbiausia yra trys fundamentalūs dalykai. Pirmiausia yra Islandijos žmonių noras e, stoti į Europos Sąjungą, o to demo, oficialaus pareiškimo mes dar laukiame. Antra, kompensacijos iš bankų. Man atrodo, kad sustarimas, e, kuris yra pasiektas, yra geras. Kai kurios vietinės valdžios institucijos kurios investavo į Islandijos bankus, bankus turėjo būti atsargesnės, investuodamos savo pinigus, e, siekdamos labai geros gražos. Ir kaviet emptor principas čia gali būti taikomas puikiausiai. Tačiau, kaip pranešėjas sakė, apie tai yra parengtas, parengta e, platė ataskaita, kurie turėtų mus patenkinti. Na ir trečias klausimas yra žuvininkystė ypač e, banginių medžioklė. Ir tuos klausimus turėsime aptarti, kai prasidės darybos. Tačiau man atrodo, kad turime jautriai elgtis, kalbėdami apie Islandijos tradicinės e, šakas šią prasme ir taip pat vykdyti savo įsipareigojimus aplinkos, saugo, aplinkos saugojimui. Norėčiau užduoti pranešėjų klausimą apie šeštąją dalį dėl politinių kriterijų. Kai kalbama apie teisingumo ministro vaidmenį paskiriant teisėjus, man atrodo, kad svarbu yra suprasti Islandijos prigimti. Tai yra labai maža šalis, kur kiekvienas pažįsta kiekvieną, tai yra šalis, kur kažkas galų gale turi prisimti politinę atsakomybę už priimtus sprendimus. Turbūt dėl tos priežasties ši sistema, kai teisingumo ministrui suteikiama tam tikra atsakomybė ir atsirado. Galbūt e, šį klausimą galima aptarti su Islandais ir galbūt jie bus pasirengę šį principą pakeisti, tačiau reikia pripažinti ir ypatingą tokios mažos šalies prigimti ir suprasti taip pat. Merci, monsieur Watson. Uh, Madame Otala. Ačiū, pana Vatsonai, pana Hautala. Just... Ačiū, pirmininkė. Norėčiau paklausti, prateš, paprašyti panešėjų ir frakcijų uh, pozityviai pažvelgti į žaliųjų pirmąjį pakeitimą. Tai yra paremti Islandijos šiolakinės žiniasklaidos iniciatyvą. Man atrodo, Islandijoje vyksta daug įdomių eksperimentų. Uh, ir taip pat ir teisinė prasme, ieškant e, pusiausvėros tarp e, autorinių teisų ir laisvos prieigos prie informacijos. Galbūt pranešėjas galėtų pagalvoti apie pakeitimą žodžių, kuris galbūt galėtų išlaikyti mūsų pakeitimo esmę galutinėme variante. Ačiū, ponia Hautala. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? ponas Fermas. E, ačiū pranešėjai už puikų pranešimą. Aš esu pakeitinis narys, tačiau biudžeto komitete esu plėtros pranešėjas ir mane domina šis klausimas. Man atrodo, kad jo pasiūlymai, kaip elgtis su pakeitimas, yra geri. Ypač norėčiau pabrėžti e, būtinybę atmesti 16, 17 pakeitimą apie informaciją. Man atrodo, kad informacija bus labai svarbi šio klausimo. Biudžeto komitetas siunčia delegaciją į Islandiją gegužės mėnesį. Deja, mums nepavyko koordinuoti šio klausimo su užsienio reikalų komitetu. Tačiau mes negalėsime ten vykti rudenį, kai vyks darybos dėl biudžeto. Man atrodo, kad svarbiausia pabrėžti, kad Islandija siekia rasti sprendimus svarbiausiams problemams, o kai kalbam apie finansinius klausimus, tai jie yra labai sudėtingi, dar pamatysime, kokie bus referendumo rezultatai tačiau jie nori pademonstruoti, kad jie ieško sprendimų išspręsti tuos sudėtingus klausimus, pavyzdžiui, žungystė. Jie neprašo išlygų ar atskirų sprendimų, jie tiesiog stengiasi dėrėtis ir tai yra labai svarbu. Taip pat manau, kad Islandija būtų vertinga Europai. Ne tik dėl strateginės svarbos, jie yra labai pažangi visuomenė ir turi daug žinių apie įvairius svarbius klausimus, pavyzdžiui, jūros klausimus, žuvininkystę, energiją ir taip toliau. Iš to ir ten galime iš jų pasimokyti. Tačiau turime suprasti, kaip buvo minėta pono Vatsono, kad Islandija yra jau unikali. Tai yra labai šio laikinė ir pažangi visuomenė. Tačiau tai taip pat visuomenė, kuri griežtai gina savo kalbą, kultūrą, savo gyvenimo būdą. Ir turime, ko gero, tai priimti rasti lankščių sprendimų. Paminėsiu dvi sritis, kurių niekas neminėjo. Tai bus jautrios sritis, tai yra žemės ūkis ir regioninė plėtra. Yra regionų Islandijoje, kurie yra visiškai skirtingi negu kad susidurime su pažangė visuomenė Reikjavike, todėl turime būti lankstus, rasti sprendimus šiems problemams ir tam mums reikia informacijos, todėl protinga būtų atmesti 17 pakeitimą. Ačiū. Merci. Euh, si personne ne demande la parole, je. Jeigu niekas nenori daugiau kalbėti, suteiksiu žodį pranešėjai. Euh, Ačiū pirmininkė, dėkuoju visiems kolegams, labai trumpai mm, pakomentuočiau visų pirma dėl šešto punkto, ką ponas Vatsonas kalbėjo, man atrodo, kad iš tikrųjų čia pozityviai vertiname islandiečių pastangas, kai na, kalba apie teisingumo nepriklausomumą ir mm, tie paskirimai, kuriuos tvirtina teisingumo ministras, komisija kelia šios klausimus, taigi negalime jų ignoruoti, todėl juos ir pažymėjome šiame punkte, akcentuodami pažangą, kurią padarė Islandijos valdžia. Uh, tuo pat metu taip pat, aišku, išlaikant ir visą tą specifiką, kad tai iš tikrųjų yra maža bendruomenė toje valstybėje, kur, kaip jūs ir sakėte, specifika yra tokia. Toliau dėl ponios Hautalos um, komentaro dėl pirmo pakeitimo. Kaip aš savo pirmame pasisakymą jau sakiau, aš manau, kad dėl Islandijos šiolaikinės žiniasklaidos iniciatyvos, tai nebūtinai klausimas sėtinas su e, stojimo dėrybomis. Tačiau, kai nekalba apie šio pakeitimo paskutinę dalį, aš e, kalbu apie Taranders Argentinį pateiktą pakeitimą, būtent kalbama apie teisijos, e, teisino keitimą. Ir Galbūt tą reikėtų kažkaip tai kitaip suformuluoti ir tada būtų galima gal palaikyti tą mintį. Taip pat ir ponui Farm noriu padėkoti už jo išsakytas pastabas ir kalbant apie 17 pakeitimą, kas yra mano pranešime pasakyta, nėra priimtina. Taip, atitinkamai apibriežti tuos dalykus, kaip, kaip yra išdėsta 17 pakeitime, aš, aš negaliu palaikyti šio pakeitimo. Man atrodo, pranešime tekstas visas, visiškai aiškus. Ačiū, pirmininkė. Ačiū. Noriu pasakyti, kad balsuosime šiandien po piet, po keitimosi nuomonėmis su ponė Ashton. Kitas darbo tvarkės punktas. Tai pirmasis savos iniciatyvos pranešimo svarstymas, tai yra ponios Nunys parengtas pranešimas dėl to, kaip ES galėtų veikti pasauliniu mastu koks turėtų būti jos vaidmo daugia šalėse organizacijose po Lisabono sutarties. Ir čia būtent kalbame apie ES, ES darbą daugia šalėse institucijose organizacijose mm, yra rekomenduota komiteto atlikti išorės tyrimą. Turime ponios Munis pranešimą ir aš noriu pasveikinti du ekspertus, kurie atliko tą tyrimą. Jūs turite rezultatus, jie išplatinti. Tai panas Manuel Dilaroka ir Palacijo. Tai yra Ispanijos alternatyvaus fondo atstovai ir aš iš karto jų paprašysiu pasidalyti išvadomis apie jų atliktą tyrimą. Thank you, Mr. President. And... Ačiū, panė pirmininkė. Europos parlamento užsienio reikalų komitetui už tai, kad pakvietėte <clears throat> mus pristatyti šį pranešimą ES pasaulinio masto veikėjo, jos vaidmo daugiašalės organizacijose. Mes e, mėginome šiame pranaš, pranešime įvardinti tam tikras problemas, jų sprendimo būdus, veiksmus, kurių reikia imtis, pranešimas dar nėra baigtas. Ir mes e, atviri klausimams, pasiūlymams, Norėtume išgirsti jūsų komentarus. Pagrindinis šio pranešimo tikslas buvo išsiaiškinti, kokiais būdais po Lisabonos sutarties įsigaliojimo ES galėtų sustiprinti savo kaip pasaulio masto veikėjos vaidmenį. Mes susitelkime pirmiausia prie teisinio pagrindo, <clears throat> bandydami E, išstudijuoti naujus įgaliojimo lygmenis, kurie atsiveria. Taip pat e, bandėme užfiksuoti <clears throat> ES besikeičiantį vaidmenį pasauliniu mastu, e, jos dinami, dinamiškumą. Taigi mes savo tyrimę susitelkime prie daugiašalių organizacijų, E, saugumą daugia šalių organizacijų, pavyzdžiui, ESBO, NATO ir nesiekiame apriepti visų daugia šalių organizacijų, kurių iš viso yra 25. Taip pat e, siekiame e, susijęti tarpusavėje esamas galimybės ir tam tikrus trūkumus, kurie atsiveria saugumo išorės politikoje. Daugia šalis bendradarbiavimas pasaulyje nevyksta pakankamai gerai, ES nepasinaudoja visų savo turimų potencialų. Turime suvokti šį procesą kaip tarpusavio sąveiką tarp ES kaip institucijos viena vertus ir kita vertus vidaus veiksmų koordinavimą pasitelkus uh, sustiprinto koordinavimo mechanizmą. Mes manome, kad reikia imtis veiksmų abiejose srityse. Kalbant apie Lisabono sutarties nuostatas dėl ES atstovavimo į išorę, mes e, susidūrėme su paradoksale padėtimi, kad po Lisabono sutarties įsigaliojimo ES e, matomumas sumažėjo, o ne padidėjo. <clears throat> kadangi ES atstovybės pakeitė kai kurių valstybių narių atstovybės kai kuriuose šalise, dėl to susidarė tam tikras diplomatinis vakumus. ES turėtų atnaujinti savo dabartinį statusą <clears throat> tarptautinėse organizacijose, tapti pilna teisė nare, aukščiausių lygmenių. Taip pat manome, kad vyriausia įgaliotinė galėtų e, labiau pasinaudoti savo kaip komisijos pirmininko pavaduotojas įgaliojimais ir užtikrinti išorės veiksmų e, ir politikos nuseklumą, pavyzdžiui, e, humanitarnės pagalbos teikimo, prekybos srityje ir e, daugiau bendradarbiauti su komisija ir parlamentu. Taip pat manome, kad iš šios veiksmų tarnybos personalą atveju turėtų būti daugiau dėmesio skiriama ne kokybės, o kiekybės aspektams, nes Tokiu būdu būtų galima siekti geresnės pažangos tiek e, atstovybių veikloje, tiek ES atstovaujant tam tikrose tarptautinėse organizacijose, tarptautinėse finansų organizacijose. Esame parengę kelis pasiūlymus Europos parlamentui, pavyzdžiui, dėl e, susitarimų sudarimo mechanizmo veiksmų protokolo, dabartinė Libijos krizė yra geras to pavyzdys. Taip pat manome, kad Europos Sąjunga galėtų e, vyriausiai įgaliotiniai teikti daugiau paramos. Kalbant apie ekonomikos sektorių, Didžiausia, didžiausias prioritetas yra visos sistemos reforma, siekiant e, gauti atitinkamas statusą Europos Sąjungai tarptautinėse finansų organizacijose. Ir jungtinių tautų kontekste taip pat reikėtų peržiūrėti ES vaidmenį dėl narystės jungtinių tautų saugumo taryboje. Mes e, siūlome pakeisti veto teisę ir svarbiausias klausimus priimti e, didelės kvalifikuotos daugumos balsais, tokiu būdu būtų galima sustiprinti pasaulio saugumo struktūrą. Ačiū. O pirmininkė, pirmiausia, aš taip pat norėčiau padėkoti Europos parlamentui ir šiam komitetui už tai, kad pakvietėte mus pristatyti savo idėjas dėl ES kaip pasaulinės veikėjos vaidmens. Taigi, jeigu leisite trumpai, norėčiau pristatyti mūsų svarbiausias rekomendacijas e, ekonomikos sektorėje, bendrabiaujant su G20, Tarptautinio valiutos fondų, pasaulio bankų, e, kalbant apie ES bendrabiavimą su Tarptautiniu valiutos fondu. Uh, uh, Jis yra labai svarbus visame bendradarbiavimo su tarptautinėms organizacijomis kontekste, kadangi taip pat kaip ir. And yet, the EU has no formal representation at the IMF. Tačiau ES nėra oficialiai atstovaujama TVF, netgi kaip stebėtoja. Tai Centrinis bankas formuoja e, finansinę politiką eurozonoje, tačiau ne, nesėdi nei valdyboje, nei e, priežios taryboje. Taigi, e, nei Europos komisija, nei bankas neturi galimybių dalyvauti ir gauti informaciją iš TVF. TVF valdyba yra paremta narystė iš valstybių, kur um, akcininkė, valstybės akcininkės turi po vietą, išskyrus Junktinė karalystė ir Vokietija, visos kitos valstybės priklauso um, tokioms valstybių grupėms kuriuose ir ES, ir ne ES valstybės narės. Taigi tai yra pasenusi sistema. Todėl mes galvame, kad ši sistema riboja ES galimybės koordinuoti savo sprendimus ir veikti vieningai. Mes galvojame, kad reikia pakeisti šios valdybos struktūrą, kad būtų galima geriau atspindėti dabartinę ES poziciją ir statusą. Šią linkmę mes norėtumėm pasiūlyti, kad ES turėtų siekti tapti nuolatinę stebėtoją TVF valdyboje. Ir čia arba Europos centrinis bankas, arba Europos komisija sėdėtų posėdžiuose priklausomai nuo svarstamo klausimo. Reikia apjungti viso ES valstybių atstovavimą. Viena vieta turėtų būti skirta eurozonos valstybėms ir viena vieta ne eurozonos valstybėms. Europos komisija jau 90 2008 ir 2006 metais pateikė atitinkamus pasiūlymus ir taryba taip pat buvo pritarusi tam 2006 metais dėl vienos bendros vietos. Įdomu pastebėti, kad tuo atveju, jeigu būtų vienos ar dviejų vietų atstovavimas nuo ES tai neįtakotų um, bendrą struktūrą, kaip kvotos yra paskirstytos TVF atsižvelgus iki 2010 metų e, susitarimus e, tarp didžio 20 valstybių, būtų labai svarbu užsitikrinti tokį atstovavimą, atsižvelgiant į e, stiprienčio ekonomikos valstybių įtaką svarbu, kad būtų galima um, panaikinti JAF veto teisę, sustiprinti ES um, galę tą prasme. Taip pat reikia riboti kvotas ir reikia pasirūpinti, kad 2012 metais jau turėtumėm galimybę turėti tokias vietas valdyboje ir po to, kad būtų galimybė peržiūrėti situaciją. Mes galvojame, kad 2012 metai turėtų būti tinkama data, kad uh, ES galėtų pateikti savo pasiūlymą pasiūlymą dėl Euro, e, Europos Sąjungos atstovavimo. 2020 metai jau galėtų būti tokia data, kuomet ES galėtų turėti vieną bendrą vietą, vieną bendrą atstovavimą TVF valdyboje. Tai tikrai pagerintų <clears throat> situaciją. Pasaulio banko struktūra yra panaši į TVF, kadangi vėlgi tai yra paremta panašia sistema, kuomet valstybės yra grupuojamos e, ir po to tos gru, tos grupė, toms grupėms yra atstovaujama, tai yra pasenusi sistema. Čia vėlgi siūlytumėm e, pakeisti situaciją, nes dabar ES valstybės narės turi dirbti vienoje grupėje su ne es valstybėmis ir todėl labai jų įtaka sumažėja. Kol kas nėra visiškai aišku, kaip būtų galima pakeisti tą sistemą, kadangi Mm, šioje srityje ES kompetencijos nėra išskirtinės, yra pasidalytos su valstybėmis narėmis. Centrinis bankas neturi išskirtinės galios formuoti monetarinę politiką. Todėl mes siūlytumėm kad ES apjungtų savo atstovavimą, kad ES būtų atstovaujama vieno generalinio direktoriaus e, pasaulio banko valdyboje. Uh, atitinkamai pakeičiant e, grup, valstybių, kuriuoms yra atstovaujama pasaulio banko valdyboje grupavimą. Panašiai būtų galima reformuoti ir e, daugia šalius e, vystimosi bankus, Afrikos, Amerikų plėtros bankus, jų struktūras. Dabar dėl didžio dvidešimtuko. 20 Yra keturios es valstybės narės, Junktinė karalystė, Prancūzija, Vokietija ir Italija, kurios yra nuolatinės didžiojo dvidešimtuko valstybės. Ir Ispanija yra kviečiama stebėtojų teisėmis dalyvauti. Yra, yra jau precedentų, kuomet ES dalyvavo bendrai kaip vienetas e, didžiojo dvidešimtuko vadovų sutikimuose ir mes galvojame, kad jau mūsų atstovavimą būtų galima patobulinti visų pirma, supaprastinant um, mūsų dalyvavimą nuo dviejų iki vieno, kad būtų galima apsispręsti, e, ar tai būtų tarybos ar komisijos vadovas, kuris dalyvautų e, posėdžiuose. Uh, ir kad būtų vienas bendras es atstovas prie dėrybų stalo. Mes galvojame, kad ES taip pat turėtų siekti, jog didžiojo dvidešimtuko ir jungtinių tautų e, darbas būtų geriau derinamas, kad e, realiai mes suprantame, kad tik jungtinės tautos turi e, tikrą legitimumą, taigi mes ir norėtume atitinkamai pateikti pasiūlymus. Mes galvojame, kad reikia aukšto lygio struktūros, pavyzdžiui, ECOSOC, tarkim, pavyzdžių panašiai kaip, tarkim, yra Junktinių tautų saugumo, saugumo taryba ar pir, pirmininkas prašo kalbėti lėčiau. Na ir dar vienas variantas, gal netokių plačių žmonių, bet trumpesniam laikotarpiu, trumpesnis ateities laikotarpiu būtų dėl 20 jungtinių tautų dirbti kartu ne visiškai perdodant jungtinių tautų legitimumą didžiam dvidešimtukui, bet bent jau derinant e, sprendimų prieimimą taip pat ir su ECOSOC, kad e, realiai tai taptų patariamuoju organu ateityje. Merci. Euh, je donne la parole à la rapporteure, Madame Munoz. Ačiū dabar žodis pranešėjai, poniai Mūnos. Labai ačiū, pirmininkė. Niekas turbūt nepamiršta fakto šiame komitete, kad pasaulinio valdymo problemos iškyla labai svarbių metų ir tai, kad tarptautinės organizacijos ir institucijos e, jau egzistuoja nuo antrojo pasaulinio karo, tačiau pasaulinė darbo atvarkė yra daug, daugiau reikalų ir problemų, kurių daug, didėja labai didelių tempų. Su jomis turi susidoroti institucijos, organizacijos ir prisijungusios valstybės narės. Yra daugybė koalicijų, alijansų, neformalių grupių, kurios sprendžia konkrečias problemas ir kai kuriais atvejais E, tai kelia klausimų dėl tarptautinių organizacijų legitimumo ir jų e, vaidmens. Daugiapolarinis pasaulis daugia šalį valdymą daro labai sudėtingų ir tam reikia tam tikros strateginio plano. Pasaulinės valstybės veikėjos turi problemų ir dėl savo vidaus struktūros, pavyzdžiui, Europos Sąjunga. Taigi yra problemų su globalizacija ir jos valdymu. Lisabono sutartis siekia padaryti ES veiksmingą pasaulinę veikėją, o nauja institucinė struktūra ES skirta išorės aspektams yra labai svarbi. Todėl Europos parlamentas turi galvoti, kaip ES galėtų geriau svaidinti savo vaidmenį tarptautinėje arenoje. Manau, kad e, šis momentas yra tinkamas apie tai galvoti. ES turi suvaidinti svarbų vaidmenį ir tai daro, kai kalbama apie prekybą, karinės pajėgas, e, pagalbą. E, ji prisideda prie, smarkiai prie jungtinių tautų biudžeto ir misijų. Taigi ES išėras ryšių aspektas turi naujų dimensijų. Tačiau Lisabonos sutartis neaiškiai pasisako kai kuriais aspektais. Čia turiu, turiu galvoje bendros pasidalytos kompetencijos klausimais ir išorės atstovavimo klausimais. Tuo pat metu mes gyvename tarptautinėje visuomenėje, kuri vis dar pagrįsta valstybėmis, o ES nėra nacionalinė valstybė. Daugia šališkumas yra sudėtingas dalykas, tačiau turime apsispręsti, kaip mums reikėtų keisti tarptautinę struktūrą ir kaip ten darėtų ES. Yra įvairių elementų, e, kurie reiškia, kad šis pranešimas negali būti linijinis, nes e, jis turi aptarti įvairias daugiašalės organizacijas įvairiais būdais. Projekte aš išanalizavau iš anksnės sąlygas, kurias reikia vykdyti, kad ES galėtų būti pasaulinė veikėja laikotarpiu po Lisabono starties įsigaliojimą. Galvojau apie ES vaidmenį daugišalėse organizacijose ir e, svaršiau šešias tarptautinės organizacijas, kuriuose galėtų ES vaidinti vaidmenį. Mes pateikėme konkrečias rekomendacijas, aiškindami, kaip veiksmingas išorės atstovavimas e, būtų, būtų koordinuojamas tarptautinių vaidmenių. Pirmiausia, reikėtų sustiprinti ES vaidmenį daugia šalėje sistemoje. Konkrečiau, Kalbama apie ES galimybės ir pajėgumą stiprinti daugia šalį bendradarbiavimą ir vaidinti svarbiausią vadovaujantį vaidmenį, kai kalbama apie globalinį valdymą ir sprendžiant problemas. Mes manome, kad ES indėlis į šių organizacijų reformų procesus yra svarbus. Turime įvertinti, kaip ES taip pat galėtų pasinaudoti tokiamis reformomis, kad galėtų sustiprinti tų organizacijų vaidmenį. Mes raginame ES parengti strategiją išorės santykių srityje ir mes manome, kad reikėtų peržiūrėti dabartinę ES atstovavimo sąrangą. Jeigu norime sustiprinti ES atstovavimą įvairiose organizacijose, tai turime padaryti ir turime racionalizuoti diplomatinius santykius. Kai kalbame apie ES išimtinių kompetencijų, ir kaip sakė anksčiau kalbėjo nariai ES turės savauti kaip visuma, kaip yra PPO ir pasaulio maisto organizacijoje. Priešingas pavyzdys yra ES padėtis klimato kaitos konferencijoje, kur yra išimtinė ar pasidaryta kompetencija ir dažnai įvairūs balsai kalba skirtingai, nuomonės išsiskiria, na, o kai kalbame apie pasidarytas kompetencijas tai aš manau, kad Europos narystė turi atitiktų ES e, valstybių narių sudėti. Toliau ES vaidmuo jungtinių tautų sistemoje. Tai yra kitas skyrius. Mes norime stiprinti tarp institucinį balansą tarp G20 e, ir jungtinių tautų ir užtikrinti tinkamą atstovavimą Generalinėje asamblėje. Manau, kad vienas iš kolegų kalbės apie tai. Mums reikia veiksmingo ES bendradarbiavimo Generalinėje asamblėje Junktinėse tautose. gali būti rengiama rezoliucija, užtikrinant, kad mes kitai būtume atstovaujami Generalinėje asamblėje. Kai dėl saugumo tarybos, tai reikia jos darbą peržiūrėti ir atrodo, kad per pastarosius metus vykę pokyčiai rodo, kad, kad saugumo taryba neatspindi dabartinių poreikių. Norime, aišku, kad Junktinės e, e, Europos Sąjunga būtų saugumo tarybos e, narė, bet tai yra ilgalaikis tikslas, o tuo tarpu turėtų būti siekiama daugiau koordinavimo ir konsultacijų tarp nuolatinių narių ir kitų ES valstybių narių. Kitame skyriuje kalbama apie tarptautinės visuomeninės finansinės institucijas, pavyzdžiui, TVF. Tenai ES atstovavimas yra neveiksmingas ir tai riboja mūsų galimybės daryti poveikį situacijai. Nors ES turi išimtinių kompetencijų pinigų politikos srityje. Taigi mes siūlome siekti vietos valdyboje, TVF valdyboje. Kai dėl pasaulio banko mūsų stebėtojo statusas valdyboje būtų labai svarbus, kad būtų galima sujungti visas valstybės narės į vieną atstovavimo grupę. Trečiajame skyriuje kalbama apie daugia šalės saugumo organizacijas, tai yra NATO ir SBO. Mes už tai, kad ES būtų suteiktas stebėtojo statusas NATO ir SBO, kad būtų galima atspindėti Lisabonos sutarties dvasę bendrosios saugumo ir gynybos politikos srityje ir reikės siekti naujos strateginės partnerystės tarp ES ir NATO. Dėl SBO e, vyriausiai įgaliotinė turėtų būti ten e, stebėtoja ir stavauti ES. Taip pat yra kitų daugiašalių organizacijų, pavyzdžiui, Europos taryba. Kaip žinote, šiuo metu Europos parlamentas e, daro teisinius pakeitimus, siekiant užtikrinti, kad ES taptų e, tikrąją Europos tarybos narę ir kad būtų ratifikuota žmogaus teisų konvencija ir kad būtume atstovaujami Europos taryboje. tai yra ypač svarbu ir tai yra įrašyta sutartyje. Kita daugia šalia organizacija, kuri yra svarbi, tai yra EBPO. Ir čia ES turėtų perėti nuo stebėtojos prie pilnos narės statuso. Čia, šioje srityje ES turi išimtinės ir pasidalytas kompetencijas. Šeštas skyrius kalba apie kitus sudėtingus klausimus, kintančius klausimus, tai yra vadovų susitikimų diplomatija, tai yra G8 ir G20. Be jokios abejonės ES turi dalyvauti abiejose šiuose formuose ir turi būti atstovaujama, kai kalbama apie finansų ir ekonomikos ministrų susitikimą G7 korėmuose. G20 pamažu daro vis daugiau įtakos, todėl mes norime rasti būdą, kaip ES galėtų dalyvauti ministrų konferencijose susijusiose su G20. -tuku. Tai yra tie šeši skyriai, šešios sritis, kuriam skiriau daugiausia dėmesio. Ir būtent taip yra struktūruotas mano pranešimas. Žinoma, aš lauksiu jūsų pakeitimų. Neturėjau labai daug laiko rengdama pranešimą ir yra, aišku, daug galimybių jį patobulinti. Todėl aš mielai traukčiau naujas idėjas. Į šį pranešimą noriu patikoti Ispanijos fundacijo alternatyvą už jų atliktą darbą. Man atrodo, jų darbas yra puikus, jų studija yra labai rimta, ten yra daug naujų idėjų, kurias galima būtų panaudoti ir e, parlamente nustatyti poziciją. Pirmą kartą kalbame šią temą ir tai yra labai svarbu. Noriu padėkoti Piteriu iš užsienio reikalų komiteto sekretoriato už jo pagalbą dirbant šį darbą. Taip pat noriu padėkoti jam ir už jo indėlį į pranešimą. Toliau dėl Europos parlamento rekomendacijų, dėl Europos tai yra Junktinių tautų saugumo tarybos rekomendacijų. Reikia pagalvoti apie koordinacijos trūkumą tarp mūsų ir kitų institucijų. Ir į tai reikia žvelgti iš įvairių požiūrio taškų. Taip pat turime Europos išorės veiksmų tarnybą, kuri atsakinga už daugia šališkumą, taip pat Europos komisija. Sustikau su šių institucijų atstovais. Tie sustikimai buvo labai naudingi. Aš sužinojau labai daug e, informacijos apie tai, kaip ES vaidina savo vaidmenį tose organizacijoje. Taigi dėkoju visiems ir savo padėjėjams, kurie dirbo labai daug per šį trumpą laiko e, padėdami man parengti pranešimą, kuris gavosi trumpesnis negu buvo planuota nes, kaip žinote, pranešimų apimčiai yra tam, taikomi tam tikrai apribojimai dėl vertimo ir kitų priežasčių. Taigi, dėja, nepavyko įtraukti tiek daug, kiek norėjau į šį pranešimą, tačiau tikiuosi, kad bus galima bei, šio beituo jį papildyti pakeitimais. Ir vėliau aš tikės, tikiuosi parengti kompromisinius pakeitimus kartu su šešėliniais pranešėjais, tikiuosi, kad pranešimas uh, atspindės bendrą požiūrį, nes mums reikia pateikti bendrą institucijos poziciją. Kaip sakiau iš pradžių, manau, kad pranešimo turinys yra labai svarbus. Ir tikiuosi, kad plenarnėje sesijoje jį aptarsime dalyvaujant poniai Ashton ir jis bus vertinamas platesnėme ES dalyvavimo tarptautinėje arenoje kontekste. Na ir aišku, tai yra susiję ir su daugiašalėmis organizacijomis. Tikiuosi, kad tai mums pavyks padaryti ir mes padarysime indėlį į platesnę diskusiją išorės santykių srityje ir apie tai, kiek ES yra svarbu dalyvauti tose institucijose, kurie gali padaryti įtaką tarptautiniai struktūrai. Ačiū. Merci, Ačiū, ponė Mūnės. Dabar steiksiu žodį užsiregistravusiems kalbėtojams pagal jų užsiregistravimo tvarką. Leisiu kalbėti ne ilgiau nei po dvi minutės. Pone Hautalai suteikiu žodį žmogaus teisų pakomitečių vardu. Ačiū labai. Pasistengsiu nekalbėti ilgiau nei dvi minutės. Ačiū, ponė Munis. Jūs parengėte puikų pranešimą projektą su pasiūlymai, kad vyriausiai galiotinė pristatytų Baltąją knygą dėl ES veiksmų, e, bendradarbiaujant su daugia šalimis organizacijomis, yra labai savalaikiai E, nes svarbu, kad išės veiksmų tarnyba dabar yra nustačiusi ES e, išės politikos prioritetus ir vienas iš jų yra e, bendradarbiavimo daugiašalių organizacijų kontekste stiprinimas. Taip pat turime spręsti legitimumo klausimą ir pasaulinės valdysenos demokratizavimo klausimą bei kelti savo bei savęs klausti, kaip ES galėtų prie to prisidėti. Manau, kad šie klausimai taip pat susiję su pono Lamsdorfo pranešimu dėl Junktinių tautų generalinės asamblėjos sesijos kolegija Lochbiller. E, tai pakomentuos vėliau. Manau, kad taip pat turėtume siekti e, didesnio parlamento dalyvavimo ir parlamentinės priežiūros, turint omenyje Europos e, jungtinių tautų generalinės asamblėjos veiklą, kalbant apie daugia šalių sprendimų priimamų legitimumą. Mes e, išgirdome puikių pasiūlymų, kaip ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas e, galėtų tapti tarpinę grandimi tarp G20 ir kitų daugia šalių organizacijų ir jungtinių tautų. Kila klausimas, ar uh, kilančios ekonomikos šalis e, turėtų vaidinti svarbesnį vaidmenį daugia šaliuose organizacijose, norime nustatyti tam tikras sąlygas, ar mes galime jas nustatyti, ar turime pakankamai galių, jeigu to pageidaujame, tokie klausimai kyla. Taip pat noriu paminėti, kad pusiausvėros užtikrinimo tarp skirtingų interesų klausimas labai svarbus. ES svarbu užtikrinti tarpusio pusiausvėrą tarp priekybos klausimų aplinkosaugos, žmogaus teisų, Europos parlamentas šioje srityje neseniai parengė puikų pranešimą, reikia į jį atsižvelgti, taip pat turėtume pasinaudoti naujų prekybos mechanizmų, kuris atsiranda, reikia paminėti, kad Google buvo susisiekęs su e, Europos parlamentu dėl e, to, kad galbūt taikomos cenzūros priemonės Kinijoje Google atžvilgių netitinka PPO taisyklių, taip pat bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis ES privalo būti, tapti atviresnė, labiau vertinti ESBO, e Europos tarybos veiklą, ypač dabar, kuomet ES ketina prisijungti prie žmogaus teisų konvencijos. Daugiau būtų galima pasakyti, tačiau manau, kad jau baigėsi man skirtas dvi minutės. Ačiū, ponė Hautalai. Ponai Lamsdorfui. ES rinktinių tautų bendradarbiavimo darbo grupės pirmininkas. Ačiū. Aš dabar norėčiau pasisakyti kaip šešėlis pranešėjas. Dabar svarstama pranešimo, kurį vertinu palankiai. Jis paremtas minėta studija mokslinė, su kuria susipažinau ne visiškai išsamei, tačiau man susidaro labai teigiamas įspūdis, nes problemos yra pristatomos ir plėtojamos taip, kaip jos e, vyksta iš tikrųjų. Tačiau e, manau, kad reikia pasirinkti skirtingą požiūrį, skirtingas organizacijas, bendro recepto nėra ir e, tai juntama skaitant pranešimą. Pavėluota ES e, reakcija ir veiksmai daugia šalis organizacijose yra labai rimta problema. E, yra toks sakinys e, pasakytas nekarta, kad mes esame labai gausiai atstovaujami, tačiau labai mažai pasiekėme, taigi reikėtų daugiau dėmesio skirti veiksmų koordinavimui. Pageidaučiau dviejų, trijų dalykų, kuriuos e, trumpai pristatysiu pasirinktą kryptį pranešime, vertinu teigiamai jai pritariu, galėtume e, šį pranešimą paversti dar labiau politiniu, steigti daugiau politinio atspalvio, nes e, tam jau pribrenda laikas, Lisabono sutartis įsigaliojo. <clears throat> Taigi turime nusiųsti aišku politinį signalą, kad reikia mm, žengti į priekį, reikia siekti pažangos ir e, e, Europos išės veiksmų tarnyba turėtų uh, daugiau dėmesio skirti tam tikrų rekomendacijų rengimui ir konkrečių žingsnių nustatymui siūlyčiau e, išbraukti A konstatuojamąją dalį, nes man labai patinka B konstatuojamoji dalis, A konstatuojamoje dalyje daugiau akademinio pobūdžio samprotavimai pateikiami apie globalizaciją ir su jais susijusius procesus, tai yra labiau akademinė diskusija, o B konstatuojamoji dalis galėtų būti puikiai įžanga, kalbant apie H konstatuojamąją dalį, man susidaro klausimas, iškyla, ar Pasaulio bankas jau yra atlikęs tą reformą, apie kurią kalbama TVF, jau tą reformą įvykdė, o dėl Pasaulio banko, kaip minėjau, nesu tikras, taigi galbūt galėtume kreipti dėmesį į svarbų E, aspektą, tai yra Atalanta operacija, kur ES kartu su Afrikos Sąjunga ir NATO e, puikiai bendradarbiauja. Tokios būtų mano pirmosios pastabos, atitinkamas pataisas mes pateiksime, tačiau mūsų frakcija be jokių išlygų pritarė šiam pranešimui. Ačiū. Merci, monsieur Ramzov, monsieur Kukan. Thank you, Mr. Chairman. Uh, briefly, I think this... Ačiū, panas Kukan. Ačiū pirmininkė, man atrodo, kad šios nuomonės um, klausimų čia prieštaringų mm, elementų nėra daug. Mes visi norime, kad ES vaidmuo tarptautinėje arenoje sustiprėtų, atsižvelgiant, aišku, į tarptautinės situacijos dramatinius pasikeitimus, ypač ką mes stebime pastaruoju laikotarpiu. Yra visiškai logiška, kad ES nori uh, būti lygi partnerė palyginti su kitomis šalimis, pažiūrėjau, Indija, Brazilija, Kinija. Uh, tarptautinėje arenoje. Taigi mums reikia veikti geriau, efektyviau, reikia sustiprinti save iš vidaus, taip pat ir mūsų vaidmenį tarptautinėse organizacijose sustiprinti. Manau, kad e, ponios Mūnės parengta nuomonė yra puikus pagrindas tolesnėms diskusijams. Taip pat labai vertinu mūsų dviejų svečių iš Ispanijos pagalbą, ypač vertinu e, jų požiūrį, kuris nėra kažkoks tai akademinis ar teorinis, o būtent e, pažiūrėta į tai, kokius pasiūlymus reikėtų pateikti. Aš manau, kad e, mūsų pranešime yra daug gerų minčių, bet galbūt šiek tiek per daug. Aš pasisakyčiau ne už dokumento plėtimą, aš pasisakyčiau už tai, kad dokumentai taptų uh, labai pragmatiškomis priemonėmis, kurios leistų parengti labai konkrečių pasiūlymų strategiją. Tai yra konkrečių dalykų, kurie leistų ES pasiekti šio tikslo. Nes manau, kad tokios rezoliucijos gal pernelyg plačiai viską apriepia, ir, o mums reikėtų labiau orientuotis į konkrečius rezultatus. Aš siūlyčiau todėl tą kryptimį patobulinti nuomonę. Ačiū. <clears throat> Merci, monsieur Kukan. Monsieur Prodi. Ačiū, panas Prodi. Grazie, prezidente. Eh, grazie alla signora. Eh, Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už parengtą dokumentą ir norėčiau išsakyti bendro pobūdžio pastabų. Manau, kad Lisabonos sutartis šiek tiek nukenčia, nes yra pernelyg daug um, krypstama tarp vyriausybinių sprendimų linkme. Um, gal pernelyg viskas vertinama kaip suverenumo praradimas. Ir vienintelis dalykas, kaip valstybės narės atrodytų, galėtų susigražinti uh, tą suverenumą, um, būtų per pasidalytą suverenumą Europos Sąjungoje. Tad aš manyčiau, kad tikrai jau pribrendo laikas tą padaryti. Tai nereiškia, kad mes turime atiduoti suverenumą jungtinėms valstijams. Ne, jungtinė jungtinėms tautoms tai vienintelis gali, dalykas, kaip mes galime pra, atstatyti tą suverenumą, kurio dalį praradome per globalizacijos procesus, būtų būtent per mūsų suverenumo apjungimą Europos Sąjungoje globalizacija yra labai sudėtingi procesai. Ir mums reikalingos geresnės priemonės veikti šiame kontekste vieningai. Mums reikalingos tvirtos priemonės, jei norime veikti taip pat efektyviai kaip ir um, kitos uh, valstybės, kurios yra labai svarbios tarptautinėje arenoje tą turime turėti omenyje. Ir dar vienas dalykas dėl tarptautinių organizacijų demokratizacijos. Mes turime to siekti visomis išgalėmis. Aš kalbu ne šiaip apie tarptautinių forumų e, demokratizavimą, aš kalbu apie jų racionalizavimą. Tai reiškia, kad e, tokios institucijos kaip, tarkim, Bretton Woods e, pagrindų veikiančios organizacijos kaip Pasaulio bankas, Tarptautinis valiutų fondas, manau, kad juos taip pat reikėtų perkelti į tokią sistemą, kurioje veikia jungtinės tautos. Pasaulio priekybos organizacija taip pat turėtų panašią struktūrą, sandarą kaip jungtinės tautos. Mes turime uh, numatyti paskatas tiem, kas veikia gerai, uh, sankcijas tiem, kas elgesi netinkamai, tačiau visa tai turi būti bendroje tarp uh, daugia šalių tarptautinių santykių kontekste sudėliota tokia kryptimi turėtų judėti Europos Sąjunga. Europos Sąjunga turi turėti tvirtas priemonės parengtas visų ES valstybių e, narių iš vien, kad ES galėtų būti e, tvirta, veikti tvirtai e, tarptautinėje arenoje ir skatinti tarptautinių organizacijų racionalizavimo procesus. Thank you, Mr. President. I'd like to... Pone Gomes, noriu padėkoti Marijai Munis už puikų pranešimą. Ji išdėsto daug problemų ir patikė sprendimų. Manau, kad Marija iš tiesų stengiasi įesti to tarpinio kelio, ieškiant bendro sutarimo. Nepaisant to, norėčiau pasakyti, kad parlamento vaidmuo tai yra niekas, e, kaip parlamentas neturėtų būti toks e, drasus, keliant problemas ir siūlant sprendimus. Ir iš patirties galiu pasakyti, kad e, saugumo tarybos reformos klausimas yra labai svarbus ir esminis. Dabar ES turi galimybę, turėdama Lisabono sutartį, ir juos, šios kylančius įpareigojimus ir tikslus siekti tam tikro rezultato. Jeigu būsime drąsesni ir sieksime saugumo tarybos reformų, mes to pasieksime, jeigu sutarsime tarpusavyje, kaip siekti mūsų atstovavimo saugumo taryboje. Tai yra susiję ne tik su kartojimo, kad reikia turėti ES vietą saugumo taryboje, kaip sakė Marija, tai yra labai svarbu, bet tai yra tiesiog minimalus vardiklis, turime siekti daugiau. Jeigu mes neteiksime tokios vizijos, mūsų vyriausybės jos tikrai neiškels. Taigi tai iš tikrųjų parlamentui galimybė kalbėti drąsiau apie plėtrą ir tinkamą atstovavimą tiek atsakomybės prasme. Ar, juk, ar neįdomu, ar nekelia nerimo tai, kad trys šalis - Vokietija, Brazilija ir Indija - susilaikė e, balsuojant dėl rezoliucijos dėl būtinybės ginti civilius žmonės Libijoje. Juk labai svarbu dalyvauti saugumo taryboje, o tokių svarbių klausimų jos susilaikė. Taigi reikia turėti e, labiau lemiantį vaidmenį, ne tik susilaikyti tokius klausimus sprendžiame. Kitas dalykas - veto klausimas. Negali būti kalbos apie reformą be veto galių peržiūrėjimo, nes dažnai tai kiša pagalius į ratus saugumo tarybai. Nekalbėsiu apie viską, kas yra čia gerai išdėstyti. Aš norėčiau, kad parlamentas būtų drąsesnis, e, teikdamas savo pasiūlymus. Ačiū. Ačiū, ponas Galeris. Ja, dank, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti kolegai Munis už pranešimą. Norėčiau atkreipti dėmesį į dvi prašymų dalis, 11 ir 12, pritariu 11 punkto formuluotėms. Tikiuosi, kad e, sprendimus priimantis asmenys vietose sugebės geriau susitarti tarpusavyje ir ES tautų generalinė asamblėje galės kalbėti Vienu balsu tikiuosi, kad pasimokėme iš savo klaidų, kuomet gruodžio mėnesį per AKR generalinę asamblėją <clears throat> vyko dalykai tikrai neįtikėtini. ES atstovas likus dienai iki balsavimo e, atvyko į Gvajaną ir liepė balsuoti už pateiktą pasiūlymą likus dienai iki balsavimo. Mes tuo tarpu teigiame, kad e, praktikuojama kitus darbo metodus ir todėl tas balsavimas nepavyko taip, kaip buvo pagėdauta, taigi tikiuosi, kad ateitie galėsime geriau bendradarbiavimą savo organizuoti. Dėl 12 punkto manau, kad mums reiktų platesnių užmojų, turime ne tik raginti ES valstybės narės saugumo taryboje pranešti, keistis informaciją apie įvykius ir apie savo planuojamus veiksmus, tačiau e, reikia turėti omenyje, kad įsigaliojus Lisabono sutarčiai užsienio saugumo politikos srityje mes siekiame bendrų veiksmų, todėl turime susitarti dėl tokio požiūrio, kurį pasitelkus e, saugumo taryboje esančios valstybės narės atstovautų bendrai ES poziciją ir užsienio reikalų ministrai turėtų dėl tos pozicijos susitarti kitose institucijose ir e, jeigu atitinkami sustarimai yra pasiekiami, jie turi būti demonstruojami ir Junktinių tautų saugumo taryboje atitinkamai balsuojant valstybėms narėms, aš čia turiu menį ne tik mano valstybės poziciją balsuojant dėl e, rezoliucijos, dėl Libijos rezoliucijos, tačiau bendrai norėjau pasisakyti šiuo klausimu. Pons Salafranka. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė Munys už šį pranešimo projektą, kuris iš tiesų, kuriame iš tiesų svarstum ES veikla ir vaidmuo daugia šalėse organizacijose. Ponas Kukan, mano frakcijos šešėlis pranešėjas, jau minėjo, kad tai geras pagrindas siekiant toliau plėtoti diskusiją šiuo klausimu ir stiprinti mūsų vaidmenį daugia šalėse organizacijose. Kalbant apie saugumo klausimus ir saugumo, tarptautinės saugumo organizacijas, viena iš jų NATO, NATO parlamentinė asamblėje mes vaidinome svarbu vaidmenį, tą reikia pabrėžti. Kitas dalykas yra bendradarbiavimas SBO ir mūsų Europos parlamento vaidmuo, <clears throat> parlamento ir SBO parlamentinės asamblėjos kontekste mes dalyvaujame rinkimų stebėjimo misijose. Ta veikla labai svarbi ir manau, kad šios bendradarbiavimo sritis turėtų būti atspindėtos pranešime, kalbant apie bendradarbiavimą jungtinių tautų kontekste esame sukaupę tam tikros patirties, pavyzdžiui, ne e, teikiant ES kandidato į atitinkam, atitinkamus pareigoms užimti jungtinėse tautose, nu, kad reikia pritaikyti mūsų e, elgesį prie Lisabono statės nuostatų ir teisingai minėjo kolega Galeris, tikrai e, Apgalėstavome dėl to, kad ES valstybės narės nederina tarpusavę veiksmų ir nebalsuoja vienodai. Privaloma užtikrinti bent jau minimalų koordinavimo lygmenį, kad e, tos kelios ES valstybės narės atstovavimas Junktinių tautų saugumo taryboje laikytųsi vienodos pozicijos, to tikrai labai pageidautume. Norėčiau pritarti pono Lamsdorfo mintims. E, dėl e, bendradarbiavimo su jungtinėmis tautomis reikia pabrėžti, kad norėdami pasiekti tūkstantmečio vystimosi tikslų ir užtikrinti atitinkamą e, finansavimą, tai turime apie tai aiškiai kalbėti. E, mes daug pinigų sumokame jungtinių tautų biudžetą, todėl turime stiprinti savo vaidmenį. Mes siekiame veiksmingai derinti tarpusavį veiksmus. Aš stengiausi gauti ispaniškąją pranešimo projekto teksto redakciją, tačiau galėjau gauti tik tai tekstą anglų kalba. Aš tikiuosi, kad ateitie bus ši problema taip pat įspręsta ir mūsų, mūsų dokumento tekstas išdalintas visomis kalbomis. Pirmininkas, ačiū. Prieš balsuojant dėl pakeitimų bus tekstas išvestas į visas kalbas, teiksiu žodį pono Gimaraišui kuris yra daugia šalių ES e, santykių patarės iš šios veiksmų tarnyboje. Dvi minutės prašau kalbėti. Dėl pranešimo projektų reiktų padėkoti pranešiai už laiku pasiūlytą pranešimo projektą, kadangi šioje srityje kyla nemažai iššūkių siekiant įgyvendinti Lisabos sutarties tiek dvasio, tiek raidę išės veiksmų tarnyba sprendžia klausimus ypatingai susijusius su tais iššūkis jungtinių tautų parlamentinė asamblėje kalbėti viso ES šalių vardu, turint omenyje, kad ES turi tik stebėtojo statusą ir šiuo metu tai yra tikrai labai sunkus darbas, turint omenyje šio pranešimo apripti techninio pobūdžio pastaba, kurią reikia tačiau įspręsti. E, e, susijusi su daugia šalių organizacijų skaičiumi ir pasaulinių globalių problemų sprendimo apimtimis ir siekiu restruktūrizuoti pasaulio valdyseną tam, kad būtų atspindėta taip pat ir auganti naujų valstybių kylančios ekonomikos šalių gale, e, taip pat siekiant stiprinti ES vaidmenį daugiašaliuose forumuose. Taigi kaip pasiekti praktikoje, neturint juridinio statuso, tai yra vienas didžiausių iššūkių, su kuriais susidurime, tai kad mes daugiašalės organizacijose turime tik stebėtojo statusą, yra išeities taškas. Taigi mes iš pat pradžių siekiame stiprinti savo vaidmenį tarptautinės organizacijose, todėl kyla klausimas, kaip e, turime, kokiamis priemonėmis reikia to pasiekti, kalbėtojai apie tai kalbėjo, siūlė konkrečius pasiūlymus, jie pateikti taip pat ir pranešime, e, nepaisant to, kad išeities taškas yra pakankamai nereikšmingas, neturintis svorio, kadangi turime tik stebėtojo statusą. Birželio mėnesį vyks atitinkamas diskusijos su Junktinių tautų generaliniu sekretoriumi, mes visi dalyvausime, taip pat kalbėsime apie Junktinių tautų vaidmenį pasaulio valdysime, kalbant apie saugumo tarybą, noriu pabrėžti, kad pažangos galima siekti gerinant e, saugumo tarybos veiklos metodus. Ačiū. Panas Konteso komisijos vardu irgi dviem minutėm prašom. Ačiū pirmininkė, aš atstovauju ekonominių finansų reikalų generaliam direktoratui, taigi kalbėsiu būtent apie šią politikos rytį. Es dalyvavimas ekonominėse diskusijose pasaulyje yra vertinamas kaip įgalantis vis didesnę svarbą, ypač turint omenyje finansinę krizę. Su ekonomika yra didžiausia pasaulyje ir euras yra svarbiausia valiuta. Europos Sąjunga ir eurozona turėtų būti aktyvi aktyvios veikėjos tarptautinėje arenoje ir daugia šalėse organizacijose. Nes turi kalbėti vienu balsu, todėl labai sveikiname ponios Munis parengtą pranešimą ir sveikiname rekomendacijas. Aišku, kad dabartinė situacija yra netenkinanti, kaip pranešėja ir ekspertai tą pabrėžė. Be to, tai yra labai svarbus klausimas bendrai ir už tai EP pranešimą labai sveikinam komisiją. Dar viena pastaba dėl pranešimo. 138 e, sutarties straipsnėje yra numastyta, kokios procedūros reikia laikytis, kai eina kalba apie eurozonos pasidalytą atstovavimą e, įvairiose institucijose. Ir čia komisija turi iš esmės pasiūlyti, kaip organizuoti visą atstovavimą ir po to taryba turi tai patvirtinti. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į 2010 spalio 20 dienos parlamento rezoliuciją pagal 25 straipsnį, kur Europos parlamento iniciatyva yra apibriešta uh, dėl teisėjų kūrinių aktų pagal 138 straipsnį, kad būtų galima pagerinti ES išo, eurozonos išorinį atstovavimą. Manau, kad ponios Mūnis pranešime būtų galima paminėti šią rezoliuciją būtent dėl teisėkurnės iniciatyvos aspekto. Euh, Ačiū. Dabar labai trumpai ekspertam žodis, jeigu jie pageidautų dar pakomentuoti kažką? Ne? Tai ponė Munis. Gracias, presidente. Gracias a todos los. Ačiū pirmininkė, dėkoju šešėlimas pranešėjams už konstruktyvės pastabas apie pranešimo projektą. Mano įvairios politinės frakcijos ir institucijos galės prisidėti prie pranešimo rengimo. Aišku, yra pranešimo apimties problema. Žinoma, aš galiu paminėti įvairius dalykus, ką parlamentas daro, dirbdamas su įvairios ir mes institucijomis. Tačiau tą ribotą apimtimį reikėtų pasinaudoti teikiant naujus pasiūlymus ir keliant problemas, kurias reikia išspręsti, o neminėti tai, kas veikia gerai. Kai dėl A konstatuojamosios dalies, tai galbūt galima būtų ir subtiliau parengti šią dalį. Pranešimas Iš pat pradžių buvo parengtas anglų kalba, nes buvo mažai laiko. Taip pat yra rengiamas kitas pranešimas apie išorės politiką. Taigi neturėjome laiko e, rengiant visus vertimus, negalėjome atidėlioti. Jeigu būtume parengę pranešimą ispanų kalbą, tai būtų užtrukę ilgiau, jeigu kol jis būtų buvęs išversas į anglų kalbą. Todėl projektas paremtas anglų kalba. Tikiuosi, kad jis priimtinas visiems. Vėliau bus pateiktos ir kitų kalbų versijos. Tikiuosi, kai balsuosime dėl pakeitimų, jau visos versijos bus parengtos. Šitai priklauso nuo administracijos. Buvo tam tikrų uždėlsimų pranešimo rengimo pradžioje, ir dėl to jis yra parengtas anglų kalba. Tikiuosi, kad visi tai supranta. Kai dėl pastabų, tai dėkoju visiems. Man atrodo, yra platus sutarimas šiame komitete šio klausimu ir tikiuosi, kad pranešime bus atspindėti daugelio parlamento narių norai, kai kalbam apie išoros politiką pagal naujas galimybės kylančias iš Lisabonos sutarties, kai kalbam apie ES vaidmenį tarptautinėme tarpinėje arenoje. Ponas Salafranka parašė žodžio. Ačiū pirminkė. Dėl kalbų versijų mes neprieštraujame, kad diskusija vyktų šiandien, nors ir nėra kit, e, dokumento kitomis kalbomis. Tikimės, kad e, kit, vertimai bus pateikti vėliau. Tačiau jau esame kalbėję, daug diskutavę apie vertimus į kitas kalbas ir turėtume laikyti savo nuomonės. Neturėtume palikti visko paties pranešėjo e, nuomonėje tiesiog ar pasirinkimui. Ir laikas turbūt nėra pakankama pateisinanti priežastis. Kažin, ar buvo neįmanoma gauti visų e, vertimų. Aišku, dabar dirbsime remdamėsi angliškų variantų, tačiau iš tikrųjų turime laikytis taisyklių dėl vertimo kitas kalbas. Ačiū, ponia Salafranka. Man e, pat, sakoma, kad e, pranešimo projektas bus pateiktas visomis kalbomis iki galutinio termino pakeitimams. Taigi toks grafikas. E, pakeitimų terminas yra kovo 31 vidurdienis. Antra diskusija komitete įvyks balandžio 18, o balsuojama bus balandžio 20. Plenarinėje sesijoje pranešimas bus vartomas gegužės mėnesį. Toliau kitas darbo atvarkės klausimas. Norime pasveikinti ponę Balcanį, kuri šiemet yra biudžeto komiteto pranešėja. Su ja aptarsime AFET komiteto prioritetus susijusius su 12 metų biudžeta. biudžetu. Pone Balzani noriu susitikti su visais specializuotais komitetais, kad atsižvelgtų į jų nuomonės, rengdama <clears throat> nuomonę. Ir rengiantis taikinimo sustikimams ir taip toliau. Žinoma, galimybės yra ribotos, tačiau jeigu norime, kad biudžeto komitetas atsižvelgtų į užsienio reikalų komiteto nuomonę 12 metams, bus tam tikrai apribojimai. Žinoma, kad pane Munys, kuri yra atsakinga už mūsų komiteto nuomonės rengimą Balzanį pranešimui. Ir šešėliniai pranešiai taip pat galės pateikti savo pasiūlymų atsižvelgiant į tai, kad ES reikės didesnio finansavimo išorės politikai. Taigi dabar ponia Balcani. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju kolegoms už šio posėdžio surengimą praėjusiais metais. Įsigaliojo Lisabonos sutartis. Formaliai tai turėjo supaprastinti biudžeto procedūrą sumažinti svarstymų skaičių ir taikinimo darybų skaičių. Tačiau daug problemų vis tiek liko neišspręsta. Ir e, biudžeto procedūra susidarė su daug e, problemų, yra daug jautrių niuansų. Todėl šiemet biudžeto komitetas nutarė, kaip galima anksčiau susitikti su kitais komitetais kad e, kai bus svarstamas biudžeto projektas pirmą kartą, tai nebūtų atspindima vien tik tai biudžeto komiteto nuomonė, bet būtų atsižvelgiama taip pat ir į kitų komiteto indėlį. Taigi šiemet mano svarbiausias pasiūlymas yra įtraukti į mūsų prioritetų sąrašą 12 metams tokius dalykus, kad tai atitiktų 20 metų strategiją. 20 metų strategija yra svarbi, nes čia kalbame apie vidutinio ir ilgo laiko tarpio finansinių investicijų klausimus. Todėl reikia atsargiau planuoti ilgalaikį biudžetą, tačiau taip pat reikia kelti ir tikrus Europos prioritetus, dėl kurių e, valstybės narės turėtų sutarti. ES stengiasi nustatyti tos strategijos svarbiausius komponentus. Taigi tokiame kontekste mūsų idėja yra įtraukti specializuotus komitetus, kurie turi išlaidų skirius, kad būtų galima atsižvelgti jų kompetencijos sritis ir jų išlaidos pagal tas sritis, kur, kurie turėtų atitikti 20 metų strategiją. Pagal daug daugiamečių programų kartais e, pasie, pavykta, pavyko pasiektų, pasiekti pozityvių rezultatų. Pavyzdžiui, kaiminystės politiko, politikoje biudžetas padidėjo 10 procentų. Kai kurios daugiametės programos turi priešingos patirties, jų išlaidos sumažėjo, pavyzdžiui, 20 procentų. Na ir be to pagalba kritiniais atvejais. Čia kai kur turime tam tikro lankstumo, tačiau šioje srityje šis komitetas taip pat gali mums padėti, pasinaudojant tuo lankstumu. Kitas dalykas, kurį reikia pasiaiškinti, Tai yra prioritetai, kuriuos siūlys šis komitetas rengiant naują biudžetą. Pavyzdžiui, ar tai turėtų būti tie patys prioritetai, kurie, kurios mes nustatysime rengdami bandomosius projektus. E, na, o galtinis terminas yra birželio 30-oji, todėl turime parengti pradinį sąrašą, kurį pateiktume komisijai ir gautume jos atsakymą. Aš tikiuosi, kad tokiu skaidriu būdu mes sėkmingai parengsime pranešimą ir pakeitimus, kai gausime komisijos skaičius. Ir tuomet galtinai nustatysime biudžeto poziciją dėl bi biudžeto projekto. Taigi, biudžetą turėtume labai anksti jau padaryti svarbiausių diskusijų objektų ir specializuotose komitetuose, kad kiti komitetai parengtų, paremtų biudžeto komitetą rengiant nuomonę dėl biudžeto ir mūsų nuomonė turėtų būti stipresnė dėl biudžeto projekto, kurį paskelbs komisija balandžio 20. Taigi mums reikia kalbėti apie bandomosius projektus, apie kitus dalykus ir mūsų pasiūlymai turi būti politiškai matomi ir suprantami. Taigi tikiuosi jūsų komiteto indėlio, tikiuosi, kad jūs dalyvausite rengdami biudžetą gana anksti. Pone Munijas. Ačiū pirmininkė dabartinėme etape būtų per anksti pateikti išsame biudžeto klausimų analizę, tačiau pona Balzani mano, kad e, svarstant biudžetą daugiausiai dėmesio reikia skirti 11 metais užimtumui ir strategijos Europa 2020 nuostatoms. Todėl negalime uh, <clears throat> išleisti iš akių taip pat ir ES kaip e, pasaulinės veikėjos pareigų ir e, atitinkamo finansinio įnašo užtikrinant tarptautinius santykius, todėl jeigu mes šiems klausimams neskirsime pakankamai dėmesio, būsime nustumti į nuošalę tarptautinėje arenoje ir negalėsime uh, E, su tokiu nepakankamu užsienio politikos finansavimu ginti savo vertybių tarptautiniu mastu. E, Europai tenka pasaulyje e, labai svarbus vaidmuo, todėl privalome užtikrinti atitinkamą finansavimą šį vaidmenį prisimdami. Kol kas dar trūksta išsamios analizės dėl pranešimo nuostatų, tačiau kai kurios konkrečius klausimus galime užduoti pranešėjai dėl 11 metų biudžeto. Todėl, manau, reikia atsižvelgti į tokius aspektus. Europos komisija privalo išspręsti teisinio bendradarbiavimo su teisinius bendradarbiavimo su didžiosiamis pramonėmis valstybėmis santykius ir aspektus, kadangi šios valstybės neskiria pakankamai lėšų e, strateginio bendradarbiavimo regionams. Pavyzdžiui, Latino Amerika šiuo metu yra regionas, kuris auga ekonomiškai, kuriame yra įtvirtintas teisinis saugumas, taigi reikia pasvarstyti, kokia turėtų būti šio regiono valstybių vaidmuo taikant EC plus priemonę. Ir stabilumo priemonė dabartiniu metu taip pat jai tenka didelį svarbą, nes, nes neskiriant pakankamai lėšų kyla grėsmė, kad nebus įgyveninti tikslai Remiantis dabartinė padėtimi ir aplinkybė e, reikia atsižvelgti į skirų biudžeto e, dalių e, padėtį ir finansavimą. Turime sutelkti savo dėmesį prie viduržėmio jūros regiono ir turime koncentruotis į svarbiausius klausimus, pavyzdžiui, kaiminystės politiką su pietų valstybėmis, turint omenyje naujausius įvykius šiame regione, reikia stiprinti kaimininę politiką su pietų valstybėmis, turime numas, numatyti e, rimtus ir ilgalaikius finansavimo mechanizmus, siekiant teikti paramą šio regiono valstybėms. Džiaugiuosi, kad pranešėja mano, jog ES privalo vaidinti svarbu vaidmenį, remdama e, valstybių pietus nuo viduržėmio jūros demokratizacijos procesus. Svarbu taip pat teikti informaciją apie finansavimo priemonės, siekiant teikti pagalbą e, demokratizacijos procesams viduržėmio jūros regione. Mes užsienio reikalų komitete privalome žinoti, ar esama taip pat ir kitų galimybių, kurios galbūt neatitinka ketvirtojo punkto nuostatoms, siekiant įgyvendinti šios tikslus. Taip pat primamas domen ir e, kovo ketvirtosios dienos komunikatas komisijos, kuriame kalbama apie būtinybę pasitelkti Frontex pajėgumus e, siekiant e, spręsti demograf, demografinio pokyčio problemas, pritariu pranešėjai kuri siūlo veiksmingiau pasinaudoti bendrijos, įsisavinti bendrijos biudžeto lėšas ir e, ketvirtame skirsnyje išvės veiksmų tarnybos biudžetas. Tai yra ypatingai svarbu, jeigu turėtume mažinti biudžeto asignavimus, tai tikrai tai reikia daryti ne išorės politikos srityje. Strategija Europa 2020 galės būti gyvendinama tik užtikrinus atitinkamą finansavimą ir jeigu ES e, siekia tapti pasaulinė veikėja, tuomet reikia didesnių biudžeto asignavimų numatyti. ES laukia rimti iššūkiai, o tai turėtų reikšti, kad ir biudžetas turėtų būti atitinkamai didinamas. Fernandės pranešime dėl institucijų administracinio biudžeto apie tai kalbama, tačiau norėtume gauti daugiau informacijos iš komisijos, kas yra planuojama ir numatoma biudžeto srityje <clears throat> skirti išorės veiksmų e, tarnybai iš tiesų yra sudėtinga e, dabar e, užtikrinti biudžeto finansavimą, kuomet lėšos yra perkelnėjimas iš vienos kategorijos į kitą. Geriau iš anksto numatyti ir užtikrinti atitinkamą finansavimą. Mes raginame uh, šios veiksmų tarnybą dėti pastangas, kad ES taptų matomesnė, e, taip pat bendradarbiauti aktyviau įvairiose, dalyvauti įvairiose jungtinių tautų programuose ir projektuose. Taip pat reikia aiškiai pabrėžti ar e, aiškiai apibrėžti ar tai yra privalomos išlaidos ar neprivalomos išlaidos, tik tai užtikrinus šios aspektus, aiškiai jos apibrėžus, būtų galima padidinti ES matomumą pasaulio mastu. Komisija konkrečiai dar nėra pateikusi skaičių, dabartinis etapas yra pats vienas iš pirmųjų <clears throat> Tačiau aš kaip šešėlinė pranešėja, kadangi jau turėjau galimybės e, kalbėti su biudžeto komiteto pranešėju, pateikiau atitinkamas mūsų pažiūras dėl šio biudžeto pasiūlymo. Ponas Lamsdorf, norėčiau pirmiausiai padėkoti už tai, kad taip anksti atvykote į mūsų komitetą, kad išgirstumėte jo prioritetus, vertinu tai teigiamai. Aš e, e, kaip suprantu, bendrasis biudžetas dar čia nėra svarstomas, <clears throat> tik tai išras veiksmų tarnybos biudžetas. E, Turiu klausimą ir pastabą. Europos vystimosi fondas turėtų būti integruotas į bendrės biudžetą, koks yra dabartinis integravimo etapas. Ir dar vieną prašymą turiu. Esama demokratijos žmogaus teisų skatinimo priemonės būtų neblogai, jeigu labiau pabrėžtume paramos demokratijai aspektą, mes e, rengėme su amerikiečiais plataus masto konferenciją šio klausimu, komitetas sutarė dėl to, kad ES užsienio politikai reikia tam skirti deramą dėmesį, nes esame pakankamai e, kompetitingi šioje srityje ir turime autoritetą pasauliniu mastu Čia susidurėme taip pat ir su naujais iššūkiais, pavyzdžiui, Šiaurės Afrikoje. <clears throat> Jeigu turėtume čia išskirti atitinkamus prioritetus, e, tuomet e, būtent šiems aspektams aš skirčiau daugiau dėmesio ir prašyčiau kolegės Munys lankščiau pažvelgti į šių priemonių pritaikymo ir gyvenimo galimybės. Pirmininkas, ačiū ponė Jautinmakė. Thank you. Ačiū pirmininkė. Mes e, išgirdome išsamų visų aspektų pristatymą, norėčiau pabrėžti kai kurios dalykus ir e, savo poziciją pristatyti, kuri šiek tiek skiriasi nuo bendrųjų samprotavimu kaiminystės politikai skiriama nemažai užsienio politikos biudžeto lėšų, todėl labai svarbu, kad ES skirtų paramą mūsų partneriams pietuose, ypač dabartiniu metu, kuomet jose vyksta demokratizacijos procesai. Taip pat reikia pasirūpinti tuo, kad ši pietų valstybėms skiriama parama nebūtų skiriama mūsų partnerių rytuose sąskaita. Privalome apmastyti ir apsvarstyti labai rimtai teikiamas paramos tikslingumą, nes iki šiol skiriame didelės pinigų sumas Benaliui ir Mubarakui. Aš nesakau, kad Šiaurės Afrikos regionui nereikia paramos, ypač šiuo metu, tačiau reikia galbūt veiksmingiau panaudoti turimas lėšas tam, kad jos labiau prisidėtų prie uh, E, demokratijos procesų skatinimo e, šiame regione e, iš apačios pirmiausiai ir ES iki šiol nepakankamai dėjo pastangų šioje srityje. Žmogaus teisės ir demokratijos skatinimo priemonė taip pat turėtų būti išnaudojama geriau, skiriant paramą pilietinės visuomenės organizacijoms tiek rytų e, kaiminėse, šal, tiek kaiminėse šalise, rytuose, tiek e, pietų kaiminėse. Su dideliu susidomėjimu laukiu, koks bus naujosios politikos e, skiriant paramą demokratizacijos procesams poveikis mūsų biudžetui. Norėčiau išgirsti iš komisijos atstovų, kokį poveikį ši naujoji uh, partnerystės demokratizacijai priemonė e, turės mūsų biudžetų ir kiek lėšų bus iš biudžeto skiriama ją įgyveninti. Labai svarbu sustiprinti atitinkamas finansinės paramos skirimo sąlygas e, partnerystės demokratizacijai demokratizacijai ir gerovės e, vystimosi programos lėšos turėtų būti skiriamos tik su ta sąlyga, kad atitinkamos šalis vykdys reformas ir stiprins žmogaus teisės bei teisinės valstybės principus. E, didžioji dalis biudžeto skiriama ne išorės santykiams, ne užsienio politikai, nepaisant to, taip pat ir užsienio politikai skiriamas biudžeto lėšos turi būti išleidžiamos E, apgalvotai, e, protingai ir aš <clears throat> tikrai nepritarčiau arba labai santūriai žiūrėčiau į vertinčiau pasiūlymus e, prioritetą skirti Latino Ameriką. Aš manau, kad prioritetas pirmenybė turėtų būti skiriama kitiems regionams. Ačiū. Ponas Ferm. Thank you, Chair. Uh, I'd just like to follow up. Ačiū pirmininkė, aš tik tai norėčiau dėl to, ką ponė Munės plačiau pakomentuoti, ypač dėl pietų viduržėmio jūros regiono e, monitoringo grupė. E, viduržėmio jūros regionų jau sutiko aną dieną su ponu Salafranka e, prieš akiją ir mes aptarėme situaciją. Manau, kad labai svarbu, kad 2012 metų biudžete ypatingą dėmesį suteltumėm į visų priemonių koordinavimą, nes greta kaimnysės politikos, kurią jau turime, dar vyksta projektas procesas, e, kur svarstamas EIB mandato išplėtimas ir apimant ir šį regioną, panašiai ir dėl EBRD e, tą patį darome, vyksta diskusijos ir dėl kitų priemonių, pavyzdžiui, dėl žemės ūkio e, derinimo, priemonės derinimo atsižvelgiant į maisto situaciją. Aš manau, kad labai svarbu būtent koordinuoti visas priemonės ir tuos procesus, kad nebūtų dubliavimosi, kad būtų aiškus prioritetai, ką reikia padaryti daryti viduržėmės jūro regiono pietinėje dalyje, 2012 metais ir ilgalaikį laikotarpį taip pat. Reikia pabrėžti sąlygas, kad su sąly, atitinkamomis sąlygomis būtų siejama parama tiek demokratijos rytie, tiek, kai na kalba apie priemonių administravimą, kad visa tai būtų daroma tinkamai. Manau, kad Reikia taip pat panalizuoti tą riziką, jog tradiciškai kaimynysės politikų įtakos priemonių padalymas yra tarp rytų ir pietų, yra du trešdaliai trešdalis, galbūt tam um, santykiui gali iškilti ir tam tikrą riziką. Aš manau, kad labai diplomatiškai reikia spręsti tos dalykus, kad būtų tinkamai išspręsta ta situacija. Lamsarfu noriu pasakyti dėl EDF, aš esu tikras, kad ponia Balzanė apie tai plačiau pakalbės, bet manau, kad tai iš esmės. Uh, Yra klausimas dėl laikino komiteto, dėl biudžeto reformos. Kai na, kalba apie finansų perspektyvą, mes kalbame ir apie EDF, ir apie kitus labai svarbus klausimus. Aš rekomenduočiau šiam komitetui taip pat panalizuoti, kas yra dabar daroma ir sūrė komitete pakeitimų, pateik, termin, pakeitimų pateikimo terminas šūrė komitete yra kovo 31 diena, taigi labai svarbu, kad mūsų pranešimas dėl, šios, dėl šio finansinio plano laikotarpio taip pat aptra, apimtų ir tuos klausimus, kurie yra labai svarbus užsienio reikalų politikos srityje. Ir dėl to, ką ponė Jetenmakė e, pasityravo, dėl naujos partnerystės su pietų kaiminėmis poveikio. Um, čia klausimas būtų komisijai. Labai svarbu būtų būtent kalbėti apie tai, kad mm, kadangi nėra komisijos atstovų, tai galbūt reikia tai atsižvelgti, kadangi keičiamės nuomonėmis. Pana Salafranka. Franka. Noriu padėkoti pranešėjai, kad mm, aptarė prioritetus su mūsų komitetu. O, bonė, Mūnės puikiai žino mūsų prioritetinius klausimus. Apie jas kalbame jau daug metų. Tai yra tai, kaip ES galėtų geriau įvertinti visą tai, kas yra reikalinga mūsų, prie mūsų pietinių krantų. Uh, pietiniuose kaiminysės regionuose ir aišku, kad yra daug jautrių klausimų. Kai eina kalba apie ES kaimynysės politikos performavimą, atsižvelgiant į prioritetus pietuose ir rytuose, reikia numatyti pakankamai lankstumo ES. Ir taip pat, pirmininkė, Vyriausiai galiotinė savo komunikatė tai jau pasakė, mes turime apjungti visas tas priemonės, kurias mes turime, ne vien tik tai biudžeto išteklius, apie ką kalbame šiandien, bet turime taip pat ir priekybinės priemonės pasitelkti. Eina kalba apie tam tikras koncesijas, nuolaidas šiuo metu, taip pat turime turėti omenyje mūsų investicijas, kai šalise kaiminėse. Uh, Reikia turėti omenyje taip pat ir EIB vaidmenį šiame regione ir visas tas priemonės reikia apjungti į bendrą nuseklę visumą. Nereikėtų iš, iš vienu atimti kitiem atiduoti, reikėtų galvoti, kad turint pakankamai ribotus išteklius mes turėtumėm kaip galime efektyviau veikti savo artimiausioje kaiminystėje. Uh, Taip pat norėčiau atsižvelgti tai, ką ponė Netanmakė e, pasakė. Reikia nepamiršti ES atsakomybės ir kitose regionuose, pažiūrėjau, Latino Amerikoje, ypač turite menyje Latino Amerikos Karibų jūrų, jūros valstybių ir ES vadovų sutikimą ir Madrido vadovų sutikimą atsiž, reikia atsižvelgti į mūsų įsipareigojimus e, kitiems pasaulio regionams. Todėl labai svarbu būtų iš esmės pamastyti apie ES vaidmenį tarptautinėje arenoje ir kokios lėšos turėtų būti mobilizuotos, galvojant apie būsimą finansinę perspektyvą. Ir galiausiai visų pirma reikėtų išsiaiškinti, kuria linkme e, juda visi pasikeitimai, visi tie procesai e, pietinėse valstybėse. Pavyzdžiui, Mubarako partijos musulmonų brolių judėjimo, tarkim, e, visi tie klausimai, reikia turėti omenyje visas kritinės situacijas ir aišku, reikia turėti Mm, finansinės priemonės, kurios būtų kaip rezervas, jeigu jų prireiktų, tačiau negalime bet kaip leisti ES mokesčių mokėtojų pinigų, neįvertindami situacijos ir jos pasikeitimų. Turime būti labai atsargus ir turime pasirūpinti, kad mūsų lėšos padės stiprinti demokratizacijos procesus tose valstybėse, kurios yra mūsų pietinės kaiminės, kad nebūtų pasukta nedemokratiškų kelių tose valstybėse. Bezin. Balzani, voulez-vous conclure? Pone Balzani, jūs norėtumėte apibendrinti diskusijas? Per questa diskusione. Labai ačiū. Šią diskusiją buvo labai įdomi. Pirmasis įspūdis pasiklausius jūsų, tai yra toks, kai kalbame apie ketvirtąją antrašinę dalį, ir nors tai nėra pati didžiausia biudžeto dalė, dalis, Nepaisant to, spaudimo nėra. Yra tam tikras spaudimas tai antrašiniai daliai. Ir kitiems skirsniams e, kyla ir antrašiniams dalims kyla spaudimas. Aišku, reikalingas tam tikras lankstumas, kad galėtume veiksmingai reaguoti, kai keičiasi poreikiai pasaulyje. Tačiau reikia ir koordinuoti įvairias priemonės. Tai yra labai svarbu ne tik dėl to, kad ES galėtų būti veiksminga tuo metu, kai bandome taupyti lėšas, bet ir dėl to, kad Europos ta pridėtinė vertė būtų matoma. Taigi šiems dalykams e, skiriame labai daug dėmesio. Aišku, yra problemų su, dėl trūkstamo finansavimo ir e, šioje tranšėje dalyje ypatingai. Tačiau norėčiau pakviesti kolegas praktiškai iš pat pradžių žvelgti į tai. Šiandien kalbame apie 12 metų biudžetą. Vyksta ir kitos svarbios diskusijos, kurios turės poveikį biudžeto procedūros politinėmis metmenėmis. Tačiau šios diskusijos vyksta kitur, pagal kitus grafikus ir kaip e, ponas Fermas sakė, surė komitetas e, dirba tam tikrais klausimais. Yra klausimų dėl lėšų panaudojimų, valstybių narių dalyvavimo, tačiau mūsų, mums turi labiausiai rūpėti tai, kad 12 metų biudžetas būtų sėkmingas, kad mes dėl jo susitartume. Tai yra biudžeto metai finansinės perspektyvos pabaigoje, todėl turime turėti tai galvoje. 12 metų biudžetas turės daug apribojimų, taupimo biudžetas. Todėl prašau, kad kolegos iš pat pradžių būtų realistai. Pirmiausia, turime pamastyti bandomosius projektus ir parengiamosius veiksmus. Ir čia aš prašau e, pirmiausia išanalizuoti vykstančių projektų e, rezultatus prieš siūlant naujus, nes maržos čia yra labai mažos. Tai tikiuosi, kad biudžeto klausimas bus e, ir jūsų komiteto darbo atvarkės viršuje ir kad jūs e, visuomet savo diskusijose turėsite galvoje savo komiteto prioritetus, kad būtų galima aiškiai veikti dėl bandomųjų projektų ir prioritetinių veiksmų. O apie skaičius kalbėsime, kai gausime komisijos skaičius. Kol kas biudžeto projekto neturime, tačiau pirmosius dokumentus gausime greitai ir galėsime tęsti diskusiją. Kitas darbos varkės punktas po diskusijų apie ES vaidmenį tarptautinėse organizacijose, daugia šalėse organizacijose. Dabar periname prie kito e, panašaus klausimo, tai yra Europos parlamento rekomendacijos tarybai dėl kitos jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijos. Čia yra parengtas dokumento projektas, kuris jau buvo aptartas darbo grupėje dėl ES darbo jungtinėse tautose. Ir dabar iš karto suteiksiu žodį ponui Lamsdorfui, kad jis pristatytų šį dokumentą. Ačiū pirmininkė. Kaip teisingai pastebėjote, darbo grupėje jau aptarėme šį pranešimą. Turime tam tikro pobūdžio techninius pakeitimus atlikti, sutrumpinti dokumento tekstą, tačiau jie esmė atsispindės dokumente. Kolegams, kurie nėra taip gerai susipažinę su procesu, noriu pasakyti, kad čia pateikiama rekomendacija tarybai dėl prioritetų, kuriuos siūlome nustatyti 66 jungtinių tautų generalinėje Generalinės asamblėjos sesijoje. Taip pat mes rengiamės, remiamės mūsų komiteto viešnagės New York'e rezultatais, <clears throat> kuomet aptarėme svarbiausius prioritetus su ES atstovais ir e, tokie vizitai vyksta reguliariai jau keli metai ir skatina dialogą tarp <clears throat> mūsų komiteto dialogą ir su atitinkamais jungtinių tautų struktūromis nereikia minėti jungtinių tautų vaidmens ir jos svarbos. Rezoliucija dėl Libijos tai parodė. Jungtinės tautos yra didelė, sudėtinga organizacija, susidurinti su didžiuliais iššūkiais, kokie yra šių metų prioritetai. Europos parlamentui labai svarbu kaip ES vykdomoji valdžia atlieka savo vaidmenį jungtinių tautų struktūroje dėl patikime rekomendacijas dėl taikos stiprinimo, krizių valdymo ir žmogaus teisų. Šiame pranešimo projekte yra kelios kitos pastraipos suformuoluotos trumpai, priežastis jau minėjau, kadangi dokumento apimtis yra ribota ir taip pat sąmoningai sutrumpinome vystomą bendradarbiavimo skilti, nes mes manome, kad e, šis bendradarbiavimas, kuris iki šiol vyko sklandžiai ir toliau tęsis, tačiau laukime atitinkamo vystimosi komiteto indėlio į šį pranešimą, kurį trauksime vėliau. Per pirmąjį bandymą <clears throat> užsitikrinti rimtesnį ES atstovavimą Junktinių tautų generalinėje asamblėje Mums nepavyko pasiekti to, ko siekime, tačiau toliau mes siekime sustiprinti ES vaidmenį ir mums svarbu apibrėžti svarbiausias, <clears throat> svarbiausias sektorius, mums labiausiai rūpimus klausimus jungtinių tautų veikloje. Pavyzdžiui, siekiame, kad <clears throat> tarybos pirmininkų ir vyriausiai galiotiniai būtų suteikiamas e, atskiras kalbėjimo laikas parlamentinė asamblėje. Antroje dalyje kalbame apie klausimus susijusius su taikos užtikrinimu ir saugumu. Minimas tam tikras operatyvinis požiūris, tema, kurią jau praeitais metais minėjome ir džiaugiuosi, kad darbo grupėje buvo nuspręsta šiems klausimams skirti daugiau dėmesio, nes saugumo tarybos vasario 26 dieną patvirtinta rezoliucija, ne paskutinė, bet ankstesnė, joje pirmą kartą minima atsakomybė siekiant apsaugoti civilius gyventojus ir e, ta apsaugos prievolė greitų laikų galbūt netgi taps tarptautinės teisės norma. Mes jau seniai tą siūlėme ir manau, kad čia žengėme teisingu keliu. Antras aspektas, kalbant apie taiką ir saugumą, tai yra plataus masto taikos užtikrinimo strategija, į kurią įtraukiami saugumo aspektai. Mums reikia ilgalaikės strategijos, didesnio saveikumo tarp taikos užtikrinimo ir taikos išlaikymo, išsaugojimo. Todėl labai svarbu bendradarbiauti su atitinkamai jungtinių tautų taikos užtikrinimo komisija. Tačiau tie, kurie geriau susipažinę su jungtinių tautų veikla, turėtų e, aiškiai suvokti, kad e, joje e, šioje organizacijose vykstantis procesai pasusiję su balsavimu yra daug sudėtingesni nei mūsų parlamente. Kalbant apie bendradarbiavimą su kitomis struktūromis, Svarbu pabrėžti veiksmų koordinavimą tarp skirtingų regioninių partnerių, taip pat turint omenyje ir krizių valdymą, bendradarbiavimą šio konkrečio atveju tarp ES ir Afrikos sąjungos, nepamirštant subregioninių organizacijų. Pavyzdžiui, Gvinėjoje mes esame sukaupę labai teigiamos bendradarbiavimo patirties su ECOVAS, turėtume ją plėtoti kalbant apie nusiginklavimą, brandolinį nusiginklavimą. 2010 metais rengėme atitinkamą konferenciją dėl brandolinio ginklo neplatinimo ir turime gyvendinti šios konferencijos e, išvadas, taip pat kalbant apie kovą su terorizmu. E, darbo grupės nariai taip pat pateikė konstruktyvių pasiūlymų, kuriuos įtraukėme į pranešimo tekstą, žmogaus teisų srityje bandėme atkreipti dėmesį į institucinės svarbos klausimus, taip pat į e, bendradarbiavimą su žmogaus e, <clears throat> teisų taryba. Atkreipėme dėmesį, kad Junktinių tautų generalinė asamblėja E, paprastai tariant, išmetė Libiją iš žmogaus teisų tarybos po to, kai pulkininkas Kadafi pradėjo šaudyti į savo piliečius. Na, mano nuomonė, <clears throat> būtų buvo galbūt protingiau e, apskritai ne, nepriimti Libijos e, į žmogaus teisų tarybą, tačiau todėl reikia nustatyti atitinkamus kriterijus. Taip pat pranešime kalbam apie būtinybę uh, atsisakyti mirties bausmės naudojimo, kankinimų, ypatingai e, vaikų. Taip pat e, kalbama apie moterų teisės. Su pasirengęs atsakyti klausimus dalyvauti diskusijose, ypač e, turint omenyje jungtinių tautų klausimus su G7, 8, 20, tai atitinkamomis G struktūromis. Nekantrai laukiu diskusijos su komiteto nariais. Ačiū. Mulțumesc mult. Ačiū, panas Prėda. Aš žemaitė, tatės. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pana Lamsdorfui už išsamų pasikeitimą nuomonėmis, kuris jau vyko dėl šios rezoliucijos projekto. Ponas Lamsdorfas maloniai sutiko įtraukti į savo pasiūlymą kai kurias mano mintis. Tačiau aš e, dar pateiksiu kelis pakeitimus, noriu atkreipti dėmesį į tris ar keturis aspektus, kuriuos vertinu kaip labai svarbius šios diskusijos kontekste. Pirmiausiai, manau, kad turėtume pasiūlyti idėją sustiprinti ES atstovavimą jungtinėse tautose, ne tik kalbant vienu balsu, tačiau taip pat ir uh, keliais skirtingais balsais pristatant tą pačią poziciją. ES atstovai gali kalbėti, e, kreiptis tik jungtinės tautas e, po to, kai valstybės narės jau išsakė savo pozicijas, taigi reikia pasinaudoti valstybių narių balsais. Taip pat svarbu pabrėžti būtinybę žmogaus teisų taryboje padidinti konkurenciją balsavimo metu, jeigu taip galima būtų išsireikšti. Kaip žinote, dabar atskiros regionės grupės kelia kandidatūras, siūlo kandidatūras e, narystiai žmogaus teisų taryboje, todėl turėtume palaikyti tinkamus kandidatus į šią struktūrą. Manyčiau, turėtume išspręsti e, ir e, skirtingų pozicijų problemą tarp valstybių narių balsuojant generalinė asamblėje. Taip pat pabrėčiau tą aplinkybę, kad pranešimo projekte galėtume atkreipti dėmesį į tai, kad e, ES sumoka daugiau nei 38 procentus įmokų jungtinių tautų biudžetą, o tai reiškia, kad mums turi tekti daugiau atsakomybės. Taigi šiomis mintimis remdamasis ketinu pateikti kelis pakeitimus, tačiau norėčiau padėkoti pana Lamsdorfui už jo pranešimą. Ponas Lainin. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti Aleksandrui Lamsdorfui už e, to lygų pranešimo projektą, kuris pateikė darbo grupėje, turėjome galimybės jį apsvarstyti. Aš taip pat manau, kad po Lisabono sutarties įsigalėjimo ES privalo e, tapti pasaulinės politikos veikėja, jungtinėse tautose šis vaidmuo jos taip pat turi būti stiprinamas, todėl generalinėje asamblėjoje e, Pons Lamsdorf minėjo taip pat saugumo tarybą, kad ES reikia suteikti tiek žodį, tiek balso teisę, būtų naudinga optimaliai, užtikrinti optimalią sąveiką e, tarp e, Bruselio institucijų ir mūsų atstovybės New York'e, kad veiksmai būtų derinami vyktų sklandžiai, tačiau uh, E, svarstant ir balsuojant dėl Libijos rezoliucijos, dėja, to egzamino mes neišlaikėme, ES valstybės narės nesilaikė vieningos pozicijos. Suprantu, kad e, G struktūros, aštuntukas, dvidešimtukas yra ypatingos struktūros, tačiau turime siekti, kad e, svarbiausias vaidmo pasaulyje ir toliau liktų jungtinėms tautoms, <clears throat> pabrėždami, kad uh, E, turi būti užtikrinta atitinkama sąveika tarp diskusijų, kurios vyksta G8, G20 ir jungtinėse tautose. Kalbant apie taikos užtikrinimo strategiją puikiai žinome, kad dėl skurdo ir e, aplinkos niokojimo dažnai kyla karai. Todėl reikia, kad ši mūsų pozicijas atsispindėtų konkrečiose politinėse žingsniuose, siekiant e, užkirsti kelią krizėms, kurios gali kilti įvairiose pasaulio dalise, pasirinkdami kitokį vystomosios pagalbos politikos, aplinkos saugos politikos požiūrį. Pranešime yra skiriamas atskiras skyrius ES ir AS tarpusavio santykiams, tai yra vertintina teigiamai, turint omenyje dabartinius įvykius Šiaurės Afrikoje būtų galima šį skyrių šiek tiek išplėsti. ES, manau, turės artimiausių laikų skirti daugiau dėmesio Šiaurės Afrikos regionui ir galbūt kartu arba atskirai mes pateiksime atitinkamus pakeitimus. Matau, kad uh, ir toliau daug dėmesio skiriama kovai su terorizmu, pabrėžiant bendradarbiavimą su JAV. Galėtume paminėti taip pat ir Rusiją, nes yra e, dar daugiau šalių, kurios patiria su terorizmu susijusių problemų, taigi arba e, visas reikėtų paminėti, arba nieko neminėti e, būdamas aplinkos komiteto pirmininku, įdėmiai skaičiau klausimus susijusius skyrių skirtą klimato aplinkos apsaugai. Mes pereiname nuo COP16 prie COP17 ir jungtinių tautų kontekste ES, kaip ir anksčiau, čia turėtų vaidinti labai aktyvų vaidmenį. E, neturėtume mažinti apsukų ir e, komisijos pristatytas kelio gairių planas, manau, čia turėtų būti tas kelrodis, rengiant mūsų tolesnius veiksmus. Aš taip pat e, manau, e, ponė Lamsdorfai, kad turėtume stiprinti tarptautinio baudžiamojo teismo vaidmenį. Junktinės valstijos pirmą kartą dalyvavo pir, pir, pirmą kartą kreipėsi į tarptautinį baudžiamąjį teismą, po to ilgą laiką jį ignoravo. Kila klausimas, ar galima būtų išplėsti šio teismo įgaliojimus, turiu omenyje e, nusikaltimus, kurie daromi aplinkai ir e, kurių negalima niekam apskūsti. E, turiu omenyje įvykius Italijoje, e, kur siūloma netgi atskirą teismą šiems klausimams įsteigti, tačiau aš manau, kad būtų galima tarptautinio baudžiamo teismo įgaliojimus išplėsti. Ir pabaigai Aleksandr Lamsdorf kaip paskutinį punktą paminėjo e, rimtesnį Europos parlamento dalyvavimą. Aš Manau, kad labai savalaikis yra tas paminėjimas, nes jungtinių tautų struktūrose dalyvauja vyriausybių atstovai, tačiau parlamentai nedalyvauja. Aš pritariu šiam pasiūlymui, norėčiau jį tačiau papildyti, nes tas e, siūlomas, e, siūloma formuluotė man yra per daug bendro pobūdžio. Aš e, manau, kad ES struktūroje mes turėtume įsteigti atitinkamą instituciją, kurioje būtų atstovaujami valstybių narių parlamentai. APU <clears throat> e yra gera, ne, IPU yra gera sistema, tačiau kol kas joje parlamentams tenka tik tai stebėtojo, stebėtojų statusas e, todėl teiksiu atitinkamą pakeitimą, bent jau tam, kad prasidėtų diskusija dėl E, parlamentinės asamblėjos jungtinių tautų kontekste panašios į tą, kurią turėjome Europos bendrijos kontekste ir iš kurios per, e, tam tikrus, per kelis dešimtmečius išsirutuliojo Europos parlamentas. Ačiū už šį pranešimą, mes pasistengsime jį papildyti dar keliais aspektais. Dėkoju. Uh, Madame uh, Lochbiller. Panelio Biller. Ačiū pirmininkė, aš taip pat noriu padėkoti grafui Lamsdorfui. E, mes pritarsime šiam pranešimui, nekartosiu jau minčių apie ES svarbą jungtinių tautų struktūroje, tik tai papildysiu savo pasisakymu tuos aspektus, dėl kurių teiksime pakeitimus dėl brandalinio nusiginklavimo L punktas e, per daug glaustai e, yra pristatyta tai, kas turėtų e, tapti iš įprastinės ginkluotės mažinimo sutarties. Dabar nesigilinsiu į formuluotės, tačiau teiksime atitinkamas pataisas dėl kovos su terorizmu. Gali atsitikti taip, kad mūsų uh, pozicija bus šiek tiek kitokia, kadangi bendradarbiavimo su JAF minėjimas galbūt yra ir teisingas, tačiau e, šio punkto nuostatos prieštarauja F punkto nuostatoms, e, kur kalbame apie tai, kad reikia kovoti su terorizmu, nepažeidžiant žmogaus teisų nuostatų. Deja, JAV prezidentas e, ir toliau nori laikytis e, tokios politikos, kad asmenys būtų suimami, įtariant juos teroristinę veiklą, nepranešant apie jų laikymo vietą. Todėl mes siūlome jokių valstybių neminėti L punkte. E, taip pat e, manome, kad reikia papildomai arba dar kartą įvertinti jungtinių tautų teroristinių organizacijų sąrašus, kadangi nėra aišku, kokiais kriterijais remiantis jos e, yra sudaromos ir kad taip pat kilo nemažai klausimų dėl tų sąrašų naudos kovojant su terorizmu. dėl e, pasiūlymų. E, e, dėl, jūs minėjote, kad pranešimo tekstas turėjo būti pakankamai glaustas, todėl bus sudėtinga įtraukti visus pakeitimus, tačiau R punkte, kur kalbama, kad būtina atsisakyti kankinimų, siūlyčiau išplėsti šio punkto formuluotę, įtraukiant uh, raginimą valstybėms narėms pasirašyti atitinkamą Junktinių tautų konvencijos papildomą protokolą dėl kankinimų, nes kol kas nepakankamai valstybių šį protokolą pasirašė darbo grupėje, svarstant projektą, buvo atkreiptas dėmesys spręsti asmenų bėgančių e, arba klimato kaitos pabėgėlių problemas, e, įtraukiant juos kaip atskirą grupę į tarptautinius teisės aktus. Manyčiau, e, kad šią nuostatą reikėtų įtraukti ten, tame toje pastraipoje, kur kalbama apie klimato kaitą. Dėl klimato kaitos, manyčiau, reikėtų paspartinti diskusiją apie parlamentų vaidmenį jungtinių tautų kontekste. Nepaisant to, kad manau, jog ši diskusija vyksta arba prasideda šiek tiek per anksti ir, ir aš per daug kontroversiška. Ačiū. Merci, monsieur Milanman. Gracias, presidente. Yo querría empezar agradeciendo al, al conde Lambsdorff Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Lamsdorfui už išsamų pristatymą. Labai sunku yra kalbėti apie tokį platų spektrą klausimų, kurie apima jungtinės tautos, dar turint omenyje ir visus tos suvaržymus, kurie egzistuoja. Taigi pranešėjų tenka iš tikrųjų žongliruoti visais tais klausimais. Klausimai yra labai sudėtingi ir daug problemų, kurias reikia atsižvelgti. Norėčiau keletą pastabų išsakyti labai trumpai. Visų pirma, panas Lamsarfas jau žino, kad aš norėčiau, jog būtų daroma nuoroda į Junktinių tautų saugumo tarybą. Uh, paminint papildomas, priemon, e, papildomas narės, nenurodant ar tai jos turi nuolatinį statusą ar ne, manau, kad tiesiog reikėtų apsiriboti e, pasakymu papildomi nariai. Dėl terorizmo pastraipos man problemų nekelia, nuorodos į JAV taip pat. JAV tai yra strateginė partnerė ir dėl daugelio dalykų mes sutarėm, nors galbūt pozicija ne visais klausimais yra visiškai vienoda. Vyksta taip pat dėrybos. Ir manau, kad 13 bendrasis sutarimas dėl terorizmo turėtų įtraukti ir bendrai terorizmą apibrėžimą. Kaip žinome, jau ilgą laiką šio klausimu bandoma dirbti, tačiau, manau, atėjo laikas tą bendrąjį susitarimą sudaryti ir procesą užbaigti. Aišku, kad e, tenka atsakomybė apginti STP doktriną ir 1970, 1937 rezoliucijos gal reikėtų paminėti, aš nematau nuorodų jas. Taip pat reikėtų paminėti ir vidinės galbūt diskusijas valstybėse, bet čia tą punktą galima neteisingai interpretuoti, nes juk tos vidinės konsultacijos, aišku, yra reikalingos. Aš būčiau atsargus dėl šio punkto čia, kur eina kalba apie vidinės diskusijas, vidinės konsultacijas es šio klausimo. Aš manau, kad tos vidinės konsultacijos yra vis dar, vis dar reikalingos. Tikiuosi, kad Nas Lamstorfas e, seka mano mintį. Pavyzdžiui, 1973 e, Junktinių tautų rezoliucijoje aiškiai pasakyta, kad nėra dar uh, vieningos pozicijos saugumo taryboje. Todėl manau, kad turi um, vykti dar ir vidinės konsultacijos ES. Gaila, kad jų reikia, bet realybė yra tokia. Toliau nuoroda į jungtinės tautas kaip vienintelę legitimę instituciją, kuri gali imtis uh, veiksmų tarptautinėje arenoje. Taip, aišku, čia, sudė, čia gal problemų gali iškilti. Mes galime pasakyti, kad taip, jungtinės tautos yra legitimi institucija imtis veiksmų mm, tarptautinėje arenoje, tačiau aš nesakyčiau, kad tai yra vienintelio, kaip, pavyzdžiui, didysis dvidešimtukas, tarkim, aš nesakyčiau, kad tai yra vienintelė organizacija, kuri gali tai daryti. Toliau nuoroda į Afrikos sąjungą. Sakyčiau, kad uh, Vertinant dabartinę situaciją, kadangi jūs kalbate ir apie regioninės organizacijas, tai gal reikėtų ir Arabų lygą paminėti. Ji dabar labai aktyvi. Manau, jeigu minite Afrikos sąjungą, reikia paminėti ir Arabų lygą. Ketinu pateikti keletą trumpų pakeitimų, bet e, bendrai norėčiau labai pasveikinti pana Lansdorfą, nes puikiai žinau, kad tai yra labai sudėtingas klausimas, tada reikia atsižvelgti ir į labai sudėtingas procedūras toje struktūroje. Pirmininkas, noriu tik priminti, kad diskusijos numatytos dėl Turkijos e, nevyko, kadangi ponia Flotr negali dalyvauti e, posėdyje. E, dabar ponia Imunis žodis. Aš labai trumpai kalbėsiu. Noriu pasveikinti pana Lamsdorf. Manau, kad jo rekomendacijos viską apima ir tinkamai atspindi tarptautinės realijas. Ne visuomet lengva žengti koja kojon su visais įvykiais ir pasikeitimais. Manau, kad reikėtų dar keletą dalykų įtraukti į rezoliuciją. Visų pirma, tai būtų nuoroda į moteris naujose jungtinių tautų struktūrose, aš manau, kad labai svarbu būtų kalbėti apie moterų dalyvavimą Taip pat reikia paminėti ir FTT, finansinių sandorių apmokestinimą. Tai galėtų būti mm, mechanizmas finansuoti tarptautinės organizacijas, nes FTT galėtų tapti naujų pajamų šaltiniu. Tai aišku ir a, pasaulinės valdysenos diskusijų elementas. Kai nekalba apie taikos kūrimo pastangas ir a, ES stabilumo mechanizmą, manau, kad pono Lamsdorfo mintis yra labai svarbi šio klausimu. Mm, ypač reikėtų pagalvoti, ką mes darome su Europos išorės veiksmų tarnyba ir taikos kūrimo priemonių ramščių. Panašu, kad šiam ramšiui lėšų nėra pakankamai numatyta. Tai šis tarsi užmirštas rytis. Bendrai, aš sakyčiau, pranešimas yra puikus ir man tikrai nekyla jokių problemų. Taip pat ir dėl to, kad teko dokumentą skaityti angliškai, aš čia neižvelgiu kokių problemų. Man atrodo, kad nei viena iš politinių frakcijų nebuvo taip jau labai sudėtinga skaityti dokumentą anglų kalbą. Manau, kad e, kartais reikia būti lankstiems, kartais e, ne visuomet galim taisyklės įgyveninti iki, iki galo, o kartais reikia veikti labai greitai. Čia nėra taip todėl, kad pranešėjai mm, veikia e, kažkokį, dėl kažkokių blogų sumetimų, kažką tai taip daro. Tiesiog reikia atsižvelgti į realią situaciją ir kartais komitete tenka dirbti sparčiai. Kraiso Ašler. Ačiū pirmininkė Aleksandr Lamsdorf pateikė labai gerą prašymo projektą, nekartosiu jau iškytų minčių, taupydamas laiką, man svarbus vienas aspektas, kovojant su tarptautiniu terorizmu. Kolegė Lochbiller mano, kad nereikėtų atskirų šalių minėti. Aš e, manau, kad verta paminėti tiek JAV, tiek Rusiją, nes JAV jau daugelį metų rodo pavyzdį arba nustato tam tikrą sistemą tvarką kovant su tarptautiniu terorizmu ir kai kurie jų pasiūlymai yra teisingi, kai kurie e, nelabai. Todėl e, minint JAV, aš manau, kad nereikėtų pamiršti ir Rusijos, nes e, matome, kad yra pasirašoma vis daugiau e, dvišalių susitarimų e, susijusių su saugumo politika, pavyzdžiui, dėl keliaivių įrašų duomenų, bankų įrašų duomenų. Ir e, visi šie susitarimai susijęs su saugumo stiprinimu, taigi mes e, čia nerašome kažkokios knygos, mes turime pareikšti savo poziciją trumpai ir aiškiai, suvokiamai į išorę, todėl nebūtina įtraukti visus aspektus, reikia apsiriboti svarbiausiais ir e, esminiais. Ačiū, ponai Parodys, teikiamas žodis. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti pono Lamsdorfui. Labai trumpai norėjau pakalbėti apie tai, ką minėjo ponia Lochviller apie pabėgėlius dėl klimato kaitos. Manau, kad reikėtų juos pripažinti teisėtais pabėgėliais. Jie taip pat turi teisų. Jau tai esame pripažinę žmogaus teisų pakomitečio posėdėje, kur surengėme klausimą skirtą šiai, šiai problemai. Taigi, šią prasme norėčiau kalbėti apie paskutinę pono Lemsdorfo dokumento dalį, kur kalbam apie klimato kaitą. Akivaizdu, kad turime diskusiją skirti tam, ką vadinama klimato teisingumas. Apie tai mes skirime dėmesio šiame parlamente ir balio deklaraciją turime paversti realybę, kur kalbame apie diferencijuotą atsakomybę. Tai turėtų būti mūsų diskusijų pagrindinis dėmesio objektas, nes kitaip mes tarptautinės disciplinos ir tarptautinės kontrolės, mažinant šiltnamio dujų išmetimą klausimą. Aš taip pat e, turiu pasiūlymą komisijai dėl 50-ųjų metų kelio gairių. Tai turėtų būti komisijos tikslas sumažinti šiltnamio dujų kiekį iki 50-ųjų metų. Tačiau perinant nuo mineralinio kūro prie atsinaujančios energijos, Taip turėjome sumažinti šiltnamio dujų emisiją. Šiuo metu numatyta iki 50 metų tų dujų kiekis mažinti 80-90 procentų. Tačiau to negalime vienašališkai padaryti. Ir tuomet visas emisijų prekybos sistemos klausimas Kyoto protokolo klausimas ir virsta abejotinu, jeigu tai tą galima padaryti vienašališkai. Taigi, kalbant apie komisijos pasiūlymą, turime daryti logiškas išvadas. Ir vietoj to, kad kurtume emisijos sistemą, prekybos sistemą, galėtume elgtis vienašališkai, nustatydami CO2 mokestį. Ir mokestį įmama pasienyje iš tų, kurie nesilaiko tos disciplinos. Ir paskutinis dalykas. Norint reformuoti jungtinės tautas, turime reformuoti ir generalinę asamblėją, kad e, joje būtų atstovami nacionaliniai parlamentai. Tik jei nacionaliniai parlamentai bus atstovavimi generalinėje asamblėje, tokie nacionaliniai formai bus demokratizuojami. Tokiame kontekste galiu pasakyti, kad G20, G8 yra grupės, kurios te gali imtis iniciatyvos, tačiau jų idėjos turi patekti į daugia šalių forumų diskusijas, įvairių institucijų ir asamblėjų e, diskusijas. Labai ačiū. Ačiū, toliau ponas Gimaresas. Ačiū, pirmininkė. Turiu pasveikinti rekomendacijos projektą 66 sesijai. Tarybos darbo grupė tik pradėjo diskusijas ir šis projektas bus svarbus e, šioms diskusijams. Panas pranešėjas buvo pakviestas į darbo grupę balandžio mėnesį ir ten gali tęstis dialogas. Kol kas anksti pasakyti, kokie bus ES prioritetai 66 sesijoje. Žinoma, mes Norime, kad tekstas būtų e, trumpesnis, konkretesnis, e, skirtas keliems dalykams, atsižvelgiant į e, įvykius ar konkretų laikotarpį. Praėjusiais metais mums pavyko sutrumpinti tekstą, tikisime, kad tai, padarys, nu, tai padaryti šiemet taip pat pavyks. Reikia, kad prioritetai būtų suformuluoti, aišku, panašiai kaip šios rekomendacijos atsižvelgiant į jungtinių tautų prioritetus taikos, e, vystimos ir žmogaus teisų. Na, dėl uh, nuoseklumo ir e, vieningų veiksmų jungtinėse tautose, tai yra labai svarbu. Reikia, kad rezoliucija Generalinėje asamblėje būtų patvirtinta, kad ES galėtų kalbėti Europos valstybių narių vardu ir dalyvauti bendroje diskusijoje. Mes džiaugiamės Europos parlamento indėliu į šią kampaniją, kad būtų galima efektyviai dirbti Generalinėje asamblėjoje. Aš galėsiu pateikti apie šios kampanijos pastaruosius rezultatus. Priimtas sprendimas formaliai pateikti rezoliuciją New York'e po viso atlikto darbo šios kampanijos metu, ypač nuo rugsėjo mėnesio. Tokia rezoliucija rodo mūsų norus siekti rezoliucijos ir sprendimo, tuo pat metu svarbu ir toliau rodyti mūsų konsensuso siekimą, dedant pastabas, susitarti dėl galtinio teksto. Dabar šios kampanijos galtinis e, etapas prasideda ir E, primsime sprendimą, kaip imtis, veik, kada imtis veiksmų dėl šios rezoliucijos pateikimo. Ačiū. Merci, Ačiū toliau, ponas Lamsdorfas. Ačiū už konstruktyves pastabas ir pasiūlymus. Noriu pirmiausia padėkoti ponui Gimaraiš ir iš šios veiksmų tarnybai, ponui Pero pakankamai veiksmingai keitėmės informacijos šiais klausimais e, ir per pastarosius metus e, ta sąveika pagerėjo tarp institucijų apskritai, todėl aš atsigailiu žvelgsiu jūsų pasiūlymus, e, teikdamas rezoliucijos projektą ir tikiuosi, kad e, jis bus patvirtintas. Manau, kad tą galiu pasakyti ir savo kolegų vardu. Tik tai keletą aspektų norėčiau paminėti. Pirmiausiai bendro pobūdžio pastaba, kolega Prodi minėjo klimato problemas. Jeigu paminėsime čia dėrybas dėl klimato e, kaitos, nesvarbu yra, koks dėrybų kontekstas, svarbu yra, koks vaidmuo tenka jungtinėms tautoms <clears throat> nes e, tai yra vienintelė organizacija e, nustatanti tarptautinę teisę pasaulyje. Todėl mes negalime labiau gilintis į klausimus, kurie bendrai tariant e, priklauso kitų komitetų kompetencijai, tačiau aš pasistengsiu užtikrinti, kad mūsų nuomonė būtų pareikšta ir kad šie procesai turėtų toliau vykti jungtinių tautų kontekste. Džiaugiuosi galėdamas paminėti, kad e, naujoji institucija jungtinių tautų e, atsakingo už moterų klausimus tekste paminėta e, su ponė Bašelėt. Mes jau buvome sustikę New York'e, jie atvyks į mūsų komitetą. Tikrai nekantrai laukime šio susitikimo dėl tarptautinių finansinių sandorio apmokestinimo. Daug jau kalbėjome šio klausimu parlamente, dėl jo balsuosime. Dėl kovos su terorizmu ir JAV paminėjimo ar nepaminėjimo, kai kurie kritikuoja, kodėl minime JAV, kuomet įvyko e, rugsėjo 11-osios įvykiai, e, šiemet sukams 10 metų, tai yra viena priežastis. Antras dalykas, <clears throat> yra susijęs su nepakankama žmogaus teisų apsauga Junktinėse valstijose, kovojant su terorizmu. Manau, kad e, visi sutarėme dėl to, kad e, amerikiečių sistema nėra tobula, tačiau jeigu mes paminėsime Rusiją siekdami užtikrinti tam tikrą pusiausvyrą, tai galite būti tikri, kad Rusija žmogaus teisų padėtis daug blogesnė nei JAV. Ir e, nemanau, kad mums reikėtų labiau gilintis į e, Rusijos kovos su terorizmu e, įstaigų ar institucijų veiklą. Na, darbo grupė galėsime šį klausimą dar aptarti. Jeigu bus minimos JAV ir Rusija, tai galbūt kiti e, kels klausimą, kodėl neminime Indijos dėl Bombėjaus įvykių, Filipinų arba Ispanijos. Manau, kad būdami europiečiai mes uh, E, turėtume paminėti JAV, tačiau esu atviras diskusijai, tik noriu, e, kad visiems būtų aišku, apie ką kalbame. Jo Lainin minėjo, kad e, turėsime reaguoti į įvykius Šiaurės Afrikoje, Afrikos Sąjungos vaidmenį. Francisko taip pat minėjo, kad reikia nepamiršti Arabų lygos dėl parlamentinės asamblėjos, vyks pakankamai uh, E, rimta diskusija ir balsavimas. Nes pritariu jo Laininui, kad dėl jungtinių tautų, kalbant apie jungtinės tautas, šis aspektas yra vienintelis, dėl kurio nesutarėme, nes siūloma iš visų pasaulio valstybių pakviesti New Yorko parlamento atstovus ir dėl to jungtinės tautos taps labiau demokratinėmis, tačiau e, tokio pasiūlymo rezultatas ar išvada bus ta, kad turėsime aptarinėti demokratijos klausimus su Šiaurės Korejos ar Kubos parlamentarais. Na, nežinau, ar ta diskusija arba jungtinės tautos dėl to taps e, labiau demokratiškomis. Tačiau manau, kad šiuo klausimu taip pat reikia toliau diskutuoti, ieškant siekiant teisingo sprendimo. Klimato pabėgėliai tapo būtinybės e, sutrumpinti pranešimo tekstą auka. ICC dėl e, dėl tarptautinio baudžiamojo teismo. E, manau, kad turime nemažai šalininkų šiame parlamente siekiančių išplėsti jo įgaliojimus Taigi pabandysime atsižvelgti į visus pasiūlymus ir įtraukti juos į pranešimo tekstą. Vienas dalykas yra aiškus, siekiame, kad išorės veiksmų tarnyba turėtų pakankamai priemonių ir būdų atstovauti ES jungtinių tautų kontekste, todėl būtų e, tikrai e, didelė iliuzija kalbėti apie tam tikrą biudžeto neutralumą ir perleisti tam tikras išės veiksmų tarnybos funkcijas pirmininkaujančiai šaliai. Dėkoju visiems už pastabas ir šiltų žodžius. Nekantri laukiu tolesnių diskusijų balsavimo komitete ir galimybės e, tęsti diskusiją su taryba ir žinoma išės veiksmų tarnyba. Merci, Ačiū, ponė Lamsdorfui. Informacija E, pakeitimų pateikimo terminas kovo 31 diena. Antrasis svarstymas ir balsavimas komitete vyks valandžio 12 dieną. Tarp kitko, aš e, norėčiau pasakyti, kad ponia Bašlė, kaip, kaip mums priminta, dabar vadovauja jungtinių tautų moterų padaliniui ir ketvirtadienį Briuselį e, įvyks susitikimas, e, tai yra 24 dieną įdalyvaus moterų teisų komitete iš ryto. Į šį posėdį yra kviečiami ir užsienio reikalų komiteto nariai, kurie pageidautų dalyvauti. Posėdis baigtas.